Dear colleagues, I think we, we, we start with some delay, so I would like. Kolegos, pradedame šiek tiek vėluodami, todėl prašyčiau kuo greičiau susėsti. Norėčiau pereiti prie pirmojo mūsų darbo atvarkės klausimo - darbo atvarkės patvirtinimas. Norėčiau Jūs informuoti, kad pasiūlyme, pasiūlėme šiek tiek pakeisti septintą punktą. E, ITRE e, komiteto klausimas bendrijos inovacijų politika besikeičiančiame pasaulyje galėtų būti nukeltas į rydieną, o šiandien aptartume dešimtą klausimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai mes darbo tvarkę taip pakeistume. Kaip suprantu, darbo tvarkę su šiuo vienu pakeitimu galime patvirtinti. Ir dabar perinu prie antro posėdžio punkto, ankstesnio posėdžio, įvykusio vasario 22 protokolo patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarautų, tai teigiame, kad protokolas bus patvirtintas po posėdžio pabaigos. Trečias punktas - mano pranešimai. Norėčiau pirmiausia informuoti gerbiamus parlamentarus, kad pradėjus procedūrą raštu po praeito posėdžio, koordinatoriai pasiūlė paskirstyti vieną pranešimą ir vieną nuomonę rengėjams. Taigi pranešimas dėl tarybos ir parlamento nu, reglamento dėl ES indėlio prie tarptautinio fondo Airijai e, bus paskirtas mūsų komiteto nariui. Manęs tai nestebina. Ar aš jau galiu pasakyti pavardę? Ponas Šon Kelly rengs šį pranešimą. O kitas dokumentas yra nuomonė apie užimtumą socialinėse paslaugose. Socialdemokratai nusprendė paskirti savo narį mūsų komitete. Pavardės dar neturime. Paprašyčiau sekretariato informuoti mus apie konkrečią pavardę, kai tik tai bus žinoma. Dar vienas pranešimas iš mano pusės. Jis yra susijęs su tuo, kaip Europos parlamentas ketina reaguoti į ES strategiją 2020. Parlamento pirmininkas organizavo posėdį, į kurį buvo pakviesti septyni ar aštuoni komitetų pirmininkai. buvo manoma, kad tie komitetai yra glaudžiai susiję su Europos 2020 strategija. Vyko darbinė vakarienė, per kurią e, visi mes išdėstėm savo nuomonę apie Europą 2020 metų strategiją. Iš esmės, e, mūsų būkštavimai yra susiję su procedūromis, o ne su esme. Dėl procedūrų, dėl darbo tvarkos Bendrai buvo manoma, kad parlamentui nebepakanka laiko dalyvauti diskusiją dėl Europos 2020 e, metų strategijos ir strategijos įgyvendinimo darbo tvarkės kalendorius yra labai e, užimtas. Taryba pradės diskusiją kitą savaitę ir norėtų, kad šis dokumentas būtų patvirtintas per Birželio vadovų susitikimą. O komisija kol kas rengia gairės Dėl valdymo proceso Europos parlamento vaidmuo rengiant šį dokumentą yra labai ribotas. Dokumento projektą pateikė komisija ir mano nuomonė jis netitinka ES teigimo sutarčių, todėl reikėtų pasistengti iš parlamento pusės, čia aš savo nuomonę išsakau, ne parlamento pirmininko nuomonę, kad būtų sustiprintas Europos parlamento vaidmuo, tenkinant e, Lisabono sutarties nuostatas. Mes dabar atstovaujame Europos piliečius, todėl turime kalbėti jų vardu diskusijoje dėl šios strategijos ir jos įgyvendinimo. Kai kurie komitetų pirmininkai, mano kolegos, prašė, kad Europos parlamento pirmininkas prašytų tarybos ir komisijos atidėti visą procesą, kad strategija būtų priimta tik po vasaros tačiau mes e, stengiamės būti realistai ir e, sakėme, kad e, visas procesas jau prasidėjo. Tas darbas yra pakankamai skubus. Ir reikėtų, kad birželio mėnesį patvirtinti tą strategiją. Tikimybė, kad ji nebus patvirtinta, yra labai nedidelė, turėtume tai atsižvelgti. Be to buvo diskutuojama apie tai, kaip Europos parlamentas turėtų uh, E, pasirenkti viduje dalyvavimui diskusijose dėl 2020 metų strategijos. Ad hoc komiteto mintis buvo iškelta, e, tokio vykdomojo komiteto idėja buvo iškelta, e, komitetų pirmininkų sueiga buvo siūloma surenkti specialiai šiam tikslui, kad tai būtų tarsi forumas, kuris organizuotų diskusiją. Tačiau po, to, dar, po tos darbinės vakarienės klausimas taip ir liko neišspręstas. Vėliau pirmininkų suiga kitą dieną prieimė sprendimą ir buvo nuspręsta, kad šis klausimas turėtų būti perduotas komitetų pirmininkų suigai, kurie galėtų nuspręsti, kaip bus koordinuojamas parlamento darbas rengiant, e, ar, rengiantis diskusijai dėl Europa 2020 strategijos. Aš žinau, kad mano kolegos komitetų pirmininkai parengs pasiūlymą apie tai, kaip Europos parlamentas turėtų čia dirbti. Taigi iš esmės tokia dabar reikalų padėtis. Tiek aš norėjau Jums papasakoti. Aš iš savo pusės viską padariau, dabar ponui Lambert Vanisteroj žodis. Danny, with some hesitation, I might say that, that, that it's clear that Aš šiek tiek dvėjodamas galiu pasakyti, kad aišku, kad niekas neaišku. Matome, kad e, tarsi sustaikome su tuo, ką teigia taryba ir komisija ir turim sutikti su tais mūsų m, vaidmens apribojimais, kurie yra dabar e, sukurti. Praeitą kartą komiteto posėdį ir plenariniam posėdį mes kalbėjome apie tai. Ir komitetas inicijavo laišką E, pagal kurį komitetas renktųsi šiam dokumentui kaip įprastai, įprasta tvarka. Kiek suprantu, taip dabar ir yra. Jeigu iš tiesų e, vyksta kokių naujovių pasirengimo procese, tai kam tada išvaistyti dvi dienas komitetų darbo? dabar pirmininkų, komitetų pirmininkai susijęs kartu ir bandys kažką nuspręsti, bet argi nėra taip, kad viskas yra iš viršaus numetama į apačią? Ne taip mes galvojame, kodėlgi nesukūrus naujos visiškai tvarkos, kuri būtų kur kas lankstesnė, dvi dienos pasirenkti, o po to rezoliucija. Manau, kad tokia veikimo forma yra labai ribota. Vieną dalyką norėčiau pasakyti. Mes tikrai tikime, kad Europa 2020 metai perduos turbūt daugiau įgaliojimų iš ES lygmens į valstybės narės. Apie tai jau anksčiau esam kalbėję ir dabar apie tai bus kalbama. Turim tam pasirenkti geriau. Turim pasižiūrėti, kad e, nebūtų teikiama kažkokiu blokuojančių teisės aktų. Tokia darbo pradžia tikrai nėra gera. Aiškiai pasakykim, Gal tada nustatom, kad dvi dienas rengiamasi rezoliucija ir tada rezoliucija įtraukiama į darbo atvarkę po dviejų dienų. Tai nėra gerai suderinta su tuo, ką mes ketinam daryti artimiausiais metais. Dėl sanglaudos politikos kalbant turėsim tų pačių problemų. Tai sanglaudos politika viena pagrindinių problemų. Pasakau viską, ką norėjau. Yes, Ačiū, Lambert. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Rytoj, kai kalbėsim apie 13 punktą, grįžsime prie šios temos, nes tada kalbėsime apie tai, kaip e, sanglos politika prisėda prie Lisabonos darbo atvarkės. Bet aš galėčiau jūs trumpai informuoti, kad e, prašiau pirmininink, komitetų pirmininkų suėgos pakeisti šio pranešimo pavadinimą. Ir turėtume kalbėti ne tik apie sanglaudos politikos indėlį į Lisabonos tikslų siekį, bet ir e, turėtume kalbėti apie tai, kaip ji prisideda prie Europa 2020 metai strategijos įgyvendimo. Apie tai pirmininkų suėgoje buvo kalbama ir aš tikiuosi, kad toks sprendimas būtų pozityvus. Gali būti, kad gegužės mėnesį mes sugebėsime prastumti šią diskusiją į plenarinį posėdį. Nu, prieš kelias dienas pirmininkų, komitetų pirmininkai e, susitiko ir kalbėjo apie tai, kad reikia geriau organizuoti darbą dėl ES 2020 strategijos. O tai ką dabar turim, kol kas dar visai neaišku pirmininkė šiek tiek pavėlavau, tai turbūt pasikartosiu, bet labai trumpa pastaba. Aš labai atidžiai skaičiau e, paskutinį strategijos 2020 variantą. Ir ten buvo labai aiškiai pasakyta, kad strategija sukurta Europos tarybos. Taigi Europos parlamento vaidmuo yra labai ribotas, o kokiksgi turėtų būti Europos parlamento vaidmuo - parengti teisės aktus tą strategiją gyvendinti. Tačiau strategijos autorius yra taryba, todėl mes ir gavome tą informaciją, kad taryba patvirtins šią strategiją birželio mėnesį. Labai svarbu tai žinoti, nes tai tekste yra parašyta. Kolegos, manau, kad prie šios diskusijos dar grįšim pagal 13 punktą arba vėliau. Ir Nemanau, kad mes dabar galime susitaikyti su tam tikrais e, tam tikromis nuomonėmis dėl Europos parlamento vaidmens, pavyzdžiui, e, diskusijose dėl šios strategijos kai sustinkame su nacionaliniais parlamentais, mes turime tarsi reklamuoti ES 2020 strategiją. Tačiau atrodo, kad sutartyje dabar mums suteikti kitokį galiojimai. Jeigu daugiau komentarų nėra, perinam prie ketvirto punkto. Rus, Pirmasis pranešimas, pranešėjas Michael Tremopos, kuris uh, yra šalia mūsų nesėdėt, tai pasigėdau jūsų, bet galim bent jau jūs, jūs žiūrėti, svarstysime projektą, bus nurodytas terminas pakeitimams teikti, bet dabar įžanginis žodis Mikhailui. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Kaip žinote, Europos komisija penktaisiais patvirtino Europos skaidrumo iniciatyvą. Šeštaisiais metais paskelbta žalioji knyga siekis didinti skaidrumą, didinti e, atskaitomumą Europos valdysenos e, europinių lygmenių, teikiant informaciją apie ES paramos gavėjus, kalbant apie socialinių fondų ir sanglaudos fondo paramos gavėjus. Ši pareiga yra nurodyta komisijos reglamente, kuris reglamentuoja fondų e, paromą. Tai yra nurodyta e, straipsnėje 72D e, reikia nurodyti, atskleisti paramos gavėjus, e, kokias sumas gauna, tačiau valstybės narės nevienodai teikia informaciją, kalbant kaip, apie tai, kaip tai daro valdančiosios institucijos, kalbant e, apie tai, kaip tai yra valdoma pagal Europos skaidrumo iniciatyvą yra tam tikri e, skirtumai ir administracinių gebėjimų, skiriasi ir e, kultūra, ir nuostatos valstybėse narėse e, skirtingos nuostatos gali egzistuoti tik tai todėl, kad bendra sistema yra gana silpna ir Europos komisija turi pateikti pasiūlymą dėl orientacinio domenų skelbimo modelio. piliečiai um, turė, nu, turi turėti prieigą prie uh, regionės prietos generalinio direktorato tinklalapio. Ir uh, ten yra patiktos nuorodos į tinklalapius valstybėse narėse, kur galima rasti informaciją apie RPF ir sanglaudos uh, fondą. Pati pats bendras valdymas tų e, tinklalapių e, priklauso išskirtiniai valstybių narių kompetencijai, jų valdančių institucijų e, kompetencijai, vis dėlto skirtumai labai dideli yra ir europinių lygmenių labai sunku viską palyginti yra tam, kad būtų galima ištaisyti padėtį. Pranešimo projekte raginu valstybės narės ir komisiją pasirūpinti, kad uh, interneto svetainės būtų sąveikios, kad jomis vartotojams būtų galima lengvai naudotis, e, siekiant užtikrinti tam tikrą vienodą lygmenį e, visų tinklalapių europinių lygmenių, bet ir užtikrinant ir tam tikrą specifiškumą, kad tie tinklalapiai būtų ir vietos kalba, ir anglų kalba. Ne viena valstybė narė neskelbia mažiau informacijos, negu kad reikalauja minimalūs reikalavimai. Uh, E, teritorinio bendradarbiavimo tinklalapiai ne visai atitinka e, taisyklių. Atskiros valstybės narės skelbia papildomą informaciją, pavyzdžiui, skelbia informaciją apie projektų e, tikslus, tikslinės grupės kalbant apie bendrijos fondus, pavyzdžiui, Europos socialinį fondą. Uh, remiamasi yra e, galiojančia teisinė e, baze, tačiau valstybės narės daro daugiau negu minimumas. E, teikia informaciją apie paramos gavėjus, laikosi tų reikalavimų, tačiau vis dėlto galima tobulinti ir pateikimą, ir turinį, ir pranešimo projekte ragino komisiją teikti informaciją iškesnę formą, kad ją būtų galima lengvai rasti, kad visi žinotų, ko iš jų tikimasi pranešimo sistemos kokybė galėtų būti toliau tobulinima. Ir e, komisijos generalinis direktoratas atsakingas už lėšų paskirstimą valstybėms narėms ir valstybės narės turėtų laikytis bendrų e, taisyklių. Toliau pranešime e, prašoma užtikrinti, kad būtų teikiama bazinė informacija, tokia kaip, pavyzdžiui, paramos gavėjų registras, e, vieta, taip pat turėtų būti nurodoma visa kontaktinė informacija. Taip pat turėtų būti nurodomi atskirų projektų partneriai ir panašus dalykai. Organizacija Transparency International kritikavo tai, kad trūksta skaidrumo panaudojant fondų e, lėšas, ir teigė, jog tai kelia tam tikrą pavojų e, šioje srityje, nes labai sunku pasakyti, kas yra už ką atsakingas. Manau, kad e, informacijos pateikimo tobulinimas kainuos, tačiau vis dėlto paėmus, bendrai paėmus nauda bus uh, didesnė, kadangi bus daugiau informacijos. Ir informacija turėtų būti pateikiama taip, kad piliečiai matytų, kas yra daroma jų vardu, kadangi tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir tik tai taip demokratija veiks e, sklandžiai ir e, tinkamai. 13 metų sanglaudos fondo lėšos turėtų būti panaudojamas e, taip, kad e, atitiktų, e, atitiktų skaidrumo iniciatyvą ir atitinkamai turėtų būti taikomos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą informacijos sklaida yra absoliučiai būtina tinkamam e, valdymui, nes tai bus galima užbėgti už akių sunkumams, kurie galėtų kilti, taip pat bus daromas e, spaudimas, e, kad būtų laikomasi reikalavimu. Valdančioji institucija pagal reglamento atitinkamą straipsnį turi teikti informaciją apie praktiką ir apie informacija apie atitinkamus projektus piliečiams. Turi būti informacija apie paramos gavėjus, kad būtų na, aišku, ką bendryje daro, kas daroma jos vardu, siekiant užtikrinti, kad būtų e, skaidrumas dėl to, kaip panaudojamos lėšos. Reglamentas e, numato, e, kad apie tai turi būti pranešama yra e, sukurtas Inform e, tinklas e, Europos regionės plėtros fondo, taip pat yra patariamoji struktūra, yra sukurtas KOKOF lėšų koordinavimo komitetas, O kalbant apie struktūrinius e, fondus, e, turi būti bendradarbiaujama valstybių e, lygmenių ir taip būtų užtikrintas informacijos pateikimas apie struktūrinių fondų panaudojimą. Reikia toliau daryti spaudimą, kad būtų dinamas skaidrumas. Komisija turi nemažinti greičio, toliau didinti skaidrumą, kad valdančiosios institucijos taip pat darytų viską skaidrumui užtikrinti. Ir pranešimo e, projekte raginu e, komisiją išsiaiškinti būdus, kaip būtų galima įgyventi Europos skaidrumo iniciatyvą praktiškai. Būtų galima įgyvendinti informacijos ir komunikacijos e, planus tie valstybių narių ligmens planai numato atitinkamas atgrasomasias priemonės. Ir tai reiškia, kad viena vertus yra dedamos pastangos skaidrumui ištikrinti, kita vertus yra ir kontrolės mechanizmai. Norėčiau pakartoti, kad Europos parlamento nuomonė E, buvo išdėstyta rezoliucijoje 8 metų vasario 19 dienos. Ta rezoliucija skirta e, skaidrumui viešosiuose reikalose ir e, turi būti įgyvendinama ir ankstyvojo perspėjimo sistema. Mano pasiūlymas būtų toks, kad informacija turėtų būti teikiama apie stipresias ir silpnasias programų pusės. Uh, jei e, tokia informacija būtų pateikiama apie e, visas valstybės narės, tai būtų e, gerai visiems. Ir pranešimo projekte komisija raginama yra aiškiai išdėstyti valstybėms narėms, kokią informaciją jos turėtų pateikti. Turiu um, dokumentą, kurį vėliau išplatinsiu ir manyčiau, kad Europos skaidrumo iniciatyva, iniciatyva turėtų padaryti didžiulį e, poveikį visai programavimo grandiniai. tai turėtų padaryti įtakos e, darbo e, efektyvumui ir skaidrumui visuose E, darbo e, etapuose. Taip pat reikėtų ankstyvo proceso etapu traukti visas suinteresuotas šalis, e, kad jos galėtų lengvai susipažinti su informacija, kad galėtų pasidalinti savo patirtimi. Manau, kad partnerystė grindžiama sistema bus naudinga programų efektyvumui. Tai reiškia, kad informacija bus pateikiama standartinė forma ir bus platinama e, visoje teritorijoje. Manau, kad tai e, pagerins e, lėšų, fondų lėšų pasisavinimą. Partnerystė grindžiama sistema bus du, parodys aiškiai, kaip e, programos yra įgyvendinamos ir na, bus e, aišku, kas e, vyksta vietose, tai padidins skaidrumą. Struktūrinių fondų reglamento atitinkamas straipsnis ragina valstybės narės bendradarbiavimo partneristės dvasioje teikti informaciją, kad būtų galima tinkamai stebėti veiklos programas, jas vertinti. Uh, E, reglamento preambulėje ir konkrečiame straipsnėje yra kalbama apie partnerystės sistemą, bet nėra daug pasakyta apie partnerius. Ir e, apie norminės dalies taikymą. Tai nėra aiškiai pasakyta privalomose e, direktyvose, kaip turėtų praktiškai atrodyti partnerystės ryšiai. Ir tai reiškia, kad lieka vietos labai, labai daug nuožiūros laisviai, aiškinant 11 straipsnį. Partnerystės ryšių klausimas priklausys vėlgi nuo nacionalinės praktikos, tradicijos, o kartais reikia pasakyti, kad yra ir blogų įpročių. Komisijos pozicija buvo um, pernelyg pasyvi. Uh, palikta labai daug vietos e, taisyklių aiškinimui ir nelabai daug komisija pateikė praktinių gairių dėl to, kaip turėtų atrodyti partnerystės ryšiai vietose. Todėl aš taip pat norėčiau paraginti geriau platinti informaciją, pateikti naujausią informaciją partneriam atitinkamom institucijom. E, taip pat raginu geriau pasinaudoti techninę paramą. Uh, kad organizacijos partnerės galėtų dalyvauti ir mokymo programuose, kurios yra organizuojamos. Pranešimo projekte miniu ir tai, kad Europos skaidrumo iniciatyvai e, labai svarbios yra koordinavimo, minimalios koordinavimo nuostatos ir tai turėtų būti komisijos darbo e, dalis. Bendrai paėmus mes ragintumėm e, valstybės narės didinti skaidrumą ir ES institucijos turėtų parodyti pavyzdį skaidrumo srityje. Manau, kad neturime pakankamai informacijos apie uh, sprendimų prieimimo procesą komisijoje ir e, tai matoma yra visur, čia yra ką e, tobulinti bendrosios bendrojo struktūrinių fondų reglamento 31 e, straipsnis nurodo, kad komisija turi vertinti informaciją patiktą valstybių narių Kalba eina apie e, daugiau negu 25 e, milijonų eurų biudžetą aplinkosaugos srityje, daugiau negu 50 milijonų biudžetą kitose srityse. Ir reikia užtikrinti tų projektų skaidrumą prieš juos patvirtinant. E, yra kitos institucijos, pasaulio bankas, Europos investicijų bankas, jos galėtų teikti E, paramą. Manau, kad skaidrumas kitose ES e, institucijose turėtų būti nemažesnis kaip EIB. E Ir svarbu, kad informaciją būtų galima rasti internete, ta informacija tinklalapiuose turėtų būti pateikiama laiku, kai jos reikia ir ją reikia pateikti prieš priimant sprendimus dėl finansavimo. Manau, kad komisijos tinklalapis kuriame patikėma tokia informacija, e, turėtų būti langelis e, pasiūlymams teikti, nes komisija galėtų pasinaudoti pačiais įvairiausiais informacijos šaltiniais ir manau, kad gal, galimi daugiau kelių informacijai teikti ir galų gale tai leistų priimti geresnius sprendimus. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems klaususiems. Manau, kad jums prisidedant galėsime užtikrinti didesnį skaidrumą ir tai padės padidinti pasitikėjimą ES institucijom. Ačiū kolegos ir Kolegos, norėčiau priminti, kad mes neturime labai daug laiko, todėl aš norėčiau paprašyti, kad mes laikytume uh, e, nusatyto laiko. Dabar uh, klausimai jūsų. Ačiū. Panės ir ponai, mėly kolegos. Kaip ir kolega jau pasakė, skaidrumas tai yra iš tikrųjų pagrindinis dalykas sanglos politikoje. Kaip mes visi žinome, uh, lėšas lėšos skiriamos e, sanglaudos sričiai ir sudaro pakankamai didelį dalį mūsų biudžete. Nėra jokios kitos reikės Europos politikoje, kuri taip tiesiogiai paliečia žmonės ES kaip sanglos politika. Ir mes esame atsakingi už šią politiką ir mes negalime, savo, le, negalime leisti, kad e, piliečiams susidarytų įspūdis, kad niekas nežino, kur panaudojamos tos lėšos. Todėl skaidrumas būtent uh, struktūrinėms e, reformams yra labai svarbus elementas. Mes, sus, socialdemokratai, manome, kad pranešėjas panas Tremopolas e, pateikė puikiai subalansuotą pranešimą. Socialdemokratai žino, kad informacija apie lėšų gavėjus yra labai skirtinga įvairiose šalyse. Ir ir ta informacija labai skiriasi vienoje valstybėje nuo kitos valstybės informacijos. Ir duomenų bankai valstybės narėse nėra sudaryti vienodai. Todėl būtų labai svarbu, kad šitie duomenų bankai būtų suvienodinti, kad būtų pasiektas skaidrumas. Iš tikrųjų būtų labai naudinga, jeigu ši informacija būtų pateikiama ne tik atitinkama valstybės kalba, bet ir papildomai, e, pavyzdžiui, angliškai ir tai palengvintų siekti skaidrumo. E, kalbant apie 12 straipsnį, kai e, viešai paminima, kaip neteisingai panaudojamos lėšos, tai e, yra tam tikri elementai čia paminėtini. Aš, kaip žinote, esu pedagogė. Todėl manau, kad e, šito name and shame principo e, nevertėtų laikytis. Jisai praktiškai neveikia. Mes turime imtis kitokių e, priemonių. Žinoma, noras siekti skaidrumo yra pagristas ir mes jį ėmėme. Tačiau jisai neturėtų lemti raganų medžioklės, kad mes pradėsime ieškoti, kas nusikalto, kas netai panaudoja lėšas ir pradėti bausti. Iš tiesų, mes turėtume palaikyti E, discipliną valstybėse narise. E, būtent, kad būtų e, piknaudžiavimas lėšomis arba neteisingas jų panaudojimas iš pradžių nustatomas, o tada nurodomas, o paskui baudžiama už jį. Mes manome, kaip socialdemokratai, kad pranešimo projektas iš esmės yra pakankamas ir padeda mums siekti savo tikslų. Ir per ateinančias dienas mes pateiksime savo pakeitimus. Ačiū, Fiokoniai. Kita. Kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti savo kolegai ir pasveikinti jį už tai, kad atliko puikiai, puikų darbą, perengė subalansuotą pranešimą E, aš manau, kad čia mūsų visų tikslas yra siekti skaidrumo regioninėje politikoje, tačiau mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad galiausiai sanglaudos e, politikos efektyvumas nebūtų paukotas ant skaidrumo altoriaus. Iš tiesų, dabar jau taiksime tam tikras skaidrumo politikos priemonės, tada bus sunku įgyveninti sanglos politikos priemonės. Čia aš atkreipiu dėmesį į regioninę politiką Prancūzijoje ir galiu užtikrinti, kad administracijos ir kontrolės institucijoms visa sistema yra pernelik sudėtinga. Čia susidaro įspūdis, kad mes ne visada sutarėme dėl regioninės politikos e, įgyvendinimo vietoje šita politika yra kartais penelik sudėtinga ir kasdienėje praktikoje taikant šią politiką kyla problemų. Aš e, su pranešėju, žinoma, pasikalbėsiu ir dvi šalių pagrindų, tačiau aš pateiksiu kelis pavyzdžius dėl sudėtingumo. E, penktas punktas, sakykime, ten, kur jūs kalbate apie e, minimalius reikalavimus, finansavimo tipus kiekvienam atskiram projektui. Ir štai šiandien informacija yra pakankamai sudėtinga ją pateikti. Toliau septintame e, punkte jūs sakote, kad būtina per tam tikrus aiškius laikotarpius įgyveninti šią politiką. Aš, aš manau, kad tai yra per daug sudėtinga. Ir čia truputį jau mes apsunkiname visą procesą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai trumpai pasisakyti, nes mes, matau, kad mes vėluojame šiek tiek, turime mažai laiko, tačiau aš norėčiau pateikti kelias pastabas dėl pranešimo. Žinoma, tai yra tam tikras e, pusiausvyros reikalas. E, skaidrumas negali būti taikomas besąlygiškai, nes tai taps papildoma našta kitu atveju. Tačiau e, tas būdas, e, pavyzdžiui, paprastinimas arba kitos priemonės, galbūt jos galėtų e, sudaryti tam tikrą pusiausvyrą su skaidrumu. Skaidrumas yra būtinas elementas siekiant sėkmingai gyveninti mūsų regioninę politiką. Būtina, žinoma, atlikti stebėtiną, ger, atlikti geresnę kontrolę ir taikyti mažiau reguliacinių suvaržymų. Kaip panešėjas pabrėžė, e, sanglaus politika turėtų būti labiau matoma. Tai yra labai svarbu, todėl, kad reikia atkreipdėmėsi į tą faktą, kad ypač naujose valstybėse narėse informacija taip pat yra labai svarbi e, įgyveninti tuos projektus, su kuriamis jį susijusi. Be to, reikia atkreipdėmėsi ir gebėjimus administracinius, pavyzdžiui, ar pajėgumus tose valstybės narėse, kur gyvenimas atgyvenimi projektai. Ir lėšų gavėjus. Ir tada bus uh, visas uh, projektas įgyventas geriau, jeigu mes kreipsim dėmesį visus elementus. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos e, socialinio fondų e, projektų įgyvendinimas jisai prisideda prie e, sąjungos politikos tikslų siekimo. Ir tam reikia skaidrumo politikos, kuri taip pat būtų taikoma gyvenant šios projektus. O dabar ypač atsižvelgiant į krizės laikotarpį. E, skaidrumas būtent prisidėtų geriau e, pademonstruojant sąjungos politikos pasiekimus. E, Bredrinas, ponas, ačiū, panė pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į pranešėjo pastabas. Pastarojo kadencijoje aš buvau įsitraukęs į skaidrumo iniciatyvą kitame komitete. Aš manau, kad tai yra aiškios sritis, kur reikia siekti uh, bendrų tikslų. Tačiau aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai už tai, kad jis e, patikė puikų pranešimą kuris patenkina daugumą mūsų komiteto. Ir čia man jokių klausimų nekyla. Ir kaip pranešėjas jau e, paminėjo problemas e, teisėkoros procese, sprendimų prieimimo e, procese, su, e, kuris yra susijęs su sąjungos politika. Čia mums reikia atkreipti į praktinės detalės tiek agentūrų, tiek valstybių narių ir ES lygmenių. Mano sritis susiduria su tam tikromis problemomis, kalbant apie skaidrumą, kai buvo priimti tam tikri sprendimai atskiruose projektuose. Aš nemanau, kad mes neturėtume e, būkštauti e, ir bijoti taikyti tuos e, reikalavimus valstybėms narėms kaip komisija e, šios reikalavimus taiko lėšų gavėjams. Aš manau, kad e, socialdemokratai nurodė tą faktą, kad mes turėtume e, nurodyti ir sugėdinti tas agentūras, kurios vykdo netinkamą veiklą. Mes turėtume atkreipti dėmesį, kai komisija arba agentūra vykdo netinkamai savo darbą. Tačiau tai neturėtų tapti kliūtį, kliūtimi. Bet iš esmės turėtų būti tam tikri reikalavimai, tam tikri suvaržymai, nes mes čia e, naudojame mokesčių mokėtojų pinigus ir jie turi teisę paklausti, kur panaudojamos jų lėšus. Todėl visi dokumentai turėtų būti e, suderinti su skaidrumo iniciatyva. Aš manau, e, tai yra tarsi aiškumo laikotarpis. Mes turėtume, kaip pranešime sakyta, atsižvelgti į visus procesus. Jeigu mes, pavyzdžiui, skiriame lėšas, tada turime e, kontroliuoti, kaip e, įgyventas projektas, kas vyksta po to ir e, paviešinti tą informaciją. Iš tiesų mes turėtume pradėti sekti projektų gyvenimą jau ankstyvuose etapuose, kaip praėjusią kadencijose. Tai buvo dažniausiai lobistų veikla, kuri labiausiai ryškėdavo įgyventi projektus. Ir aš manau, kad e, tam tikros agentūros, kurios vykdo veiklą e, valstybių narių e, vardu, jos turėtų pateikti ir tam tikrus lobistų sąrašus. Todėl iš pat pradžių mes turėtume žinoti, kas lemia tuos projektus, kodėl jie atsirado. Ir tada palygintume su rezultatais, kurie bus įgyvenus šios projektus. Ir Aš, aš e, manau, kad e, visais lygiais turėtume paskelbti informaciją, kokie, e, kokie lobistai, pavyzdžiui, remia tam tikrus projektus. Angurakis, plys. Ačiū, panas Angurakis dabar. Proedrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pono Tremopulus pranešime yra surašyta daug įdomių dalykų tačiau nesu tikras, kad tai iš tiesų atitinka pranešimo temą. Manau, kad temą reikėtų šiek tiek pakoreguoti. Atrodo, kad visi čia surašyti pasiūlymai nėra orientuoti į skaidrumą. Yra tarsi bandoma, kaip sukurti priemonių, kad Europos programos būtų labiau matomos, labiau vieš, išviešintos e, Aš miniu šias problemas, nes jos yra tikros, realius. Aš nežinau, kad mes galim, ar mes galim skaidrumo problemas spręsti taip, kaip bando ponas Tremopulus čia padaryti. Iš esmės jis bando suvienodinti duomenų bazių formatą. Mano nuomonė, tai yra tik tai pateikimo klausimas. Formos klausimas. Manau, kad tai yra atviras pavojus, kuris. E, Įsivels į technokratinį mechanizmą. Mano valstybėje bent jau, pavyzdžiui, yra įkurtas specialus komitetas įvairiausiems ten projektams patvirtinti. Kam tas komitetas yra atsakingas, už ką jis, e, kam jis atstovauja. Aš manau, kad turėtume nušviesti tą sistemos dalį. Nes kitaip visa sistema e, pasidarys uždaras užburtas ratas. Primami labai rimti sprendimai, kurie nulėmė, kurios programos klesti, kurios ne. Manau, kad būtų įdomu pažiūrėti, kas vyksta atskirose šalyse. Paimkime Graikiją. Ten buvo daug įvairiausių skandalų, bet atrodo niekas dėl to nebuvo nubaustas ar pasmerktas. Tol, kol tokie dalykai vyksta, kol tokia nebaudžiamumo dvasia dominuoja, tai e, tie laikraščiai, tie, tie, tie klausimai laikraščiuose net nesispindi. Problemos mes neišspręsime, jeigu bandysime sistemą tik šiek tiek pajudinti. Nes kalbam apie priklausomą patikimą autoritetingą informaciją. Tai yra labai ryštingi ir drąsūs terminai, bet kiek patikima ir autoritetinga yra informacija, kurią dabar turime? Ar mes, pavyzdžiui, žinome, kokias kainas mokame rangovams ir, pavyzdžiui, kas, kaip baigėsi įvairiausios bylos dėl projektų nagrinėjimos teismuose. Aš manau, kad reikia griežtesnės, tvirtesnės sistemos. Nes niekas nežino, kiek e, giliai čia galime įsivelti tas problemas. Nežinau, ar atsakymus mes galime čia rasti, bet čiagi kalbame apie stambius projektus. Pavyzdžiui, mano valstybėje e, vykdant didžiausius projektus yra pakabinamas didelis plakatas, kur sakoma, kad finansuojama iš ES lėšų. Ačiū. Toliau ponas Tavrakakiris. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui Tremopolui už šį pranešimą. Mano nuomonė yra visiškai suprantama ir aišku, kad skaidrumas yra labai svarbi tema ypač kai kalbame apie leidžiamų pinigų ES lygmenių kontrolę. Manyčiau, kad sudėtingiausia čia nuveikti būtų tai, kas įvardinama kaip geras finansų valdymas viskas gali įsivelti reglamentų įgyvendinimo smulkmenas ir prarasim dėmesio centrą. Manau, kad Europos skaidrumo iniciatyva yra vienas iš e, planų, kuris taps populiarus, tačiau e, turėtume kelti tik minimalius reikalavimus. Manau, kad e, didžiausias, rimčiausias klausimas yra valdančių institucijų administracinė kompetencija – kaip mes galime pakeisti jų požiūrį į projektų įgyvendinimą. Mano nuomonė, tai reikia akcentuoti ir turėtume užtikrinti, kad reikalingos sistemos dalys susilauktų reikiamo dėmesio. Valdančios institucijos yra labai svarbios, o sanglaudos fondų atveju neretai tos institucijos yra labai nedidelės, jų veikimo galimybės yra menkos. Uh, Todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip sanglaudos politika realiai būtų galima efektyviai gyveninti. Nepamirškim, kad taisyklių gali būti daug, bet reikia e, ieškoti supaprastinimo galimybių. E, reikia teikti paraiškas, kurias būtų įmanoma paremti finansiškai. Ir neretai finansinė ir techninė parama yra reikalinga valdančioms institucijoms. Ačiū. Panas Piperis, ačiū, ponė pirmininkė. Šitas pranešimas galėtų tapti tam tikromis gairėmis ateities e, sanglaudos politikos vertinimui. Aš manau, kad pranešime yra e, patikti labai prasmingi dalykai. Aš galiu čia kalbėti iš savo patirties. Aš praėjusius metais savo kolegomis bandžiau e, palyginti valstybės narse skelbiamą informaciją iš esmės mes negalėjome palyginti tos informacijos. Mes net, net beveik nesupratome, kokia informacija ten skelbiama. Ir dabar e, raginama, kad būtų vieninga informacijos forma ir jeigu dar bus teikiama angliškai teikiama šitą informaciją, tada e, mes nenorėtume priversti laikytis tokių reikalavimų valstybių narių. Moralės instancija yra žmonės. Jie, mokesčių mokėtojai, turi žinoti, kasgi vyksta su mokesčių mokėtojų pinigais. Tai jie lemia mūsų politiką. Žinoma, mes galime kaip politikai patys inicijuoti projektus, juos kontroliuoti. Aš manau, kad e, tokia informacija, kuri būtų pateikiama vieningų formatų, manau, kad būtų didelė pagalba ir e, padėtų plėtoti toliau sąngaldos politiką. Tačiau tam reikia mūsų politinės valios. Iš tiesų aš labai pritariu pagrindiniai minčiai pranešime. E, dėl 12 punktų nelabai sutinku, dėl tų griežtesnių e, priemonių. Tačiau e, aš norėčiau paraginti įtraukti šios reikalavimus į kitą reglamentą, kuris būtų susijęs su struktūriniais fondais, Ir mes, kaip parlamentas, kaip teisėkoros institucija, teis, teis leidėjas, mes turėtume pasistengti, kad e, su politika būtų suderinta. Much, Ivers Gutmanis. Ačiū, Ivers Godmanis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau du dalykus pasakyti. Pirmiausia, šiandien e, tam tikrą atsakomybę nešančių institucijų yra. E, valdymo administracijos, e, fondų valdymo institucijos tai daro. Žinau, kad kai kuriuose šalise ne visos jos e, tenkina Europos bendryjų reikalavimus. Todėl, bet e, nemanau, kad vis tik reikėtų uh, naujų struktūrų kurti. Dar vienas dalykas, aš labai remiu pranešėją, kai jis kalba apie poreikį naudoti internetą. Tai būtų pažangu ir naudinga. Trečias dalykas, pažvelgime į problemą iš juridinio požiūrio taško. Jeigu šias problemas permesime ant naudos gavėjų pečių, jie pradės teikti, kad anksčiau niekas nebuvo numatyta. Me, jeigu mes e, pradėsim reikalauti iš e, naudos gavėjų, iš fondų naudotojų e, tam tikrų dokumentų vėliau, aš nemanau, kad būtų naudinga prašyti fondų gavėjų padengti papildomas išlaidas. Pažvelgime į agentūras, kurios yra atsakingos už tuos procedūrinius fondus. E, Yra tam tikrų techniniai pagalbai skirtų pinigų ir jeigu jie galėtų būti panaudoti tam tikslui, tai didelių problemų neiškiltų. Nemanau, kad komisija turi pakankamai lėšų, kad galėtų sukurti visą papildomą elektroninę sistemą, įsteigdama mm, interneto svetainę e, pranešėjo pasiūlymą pačioj pradžioje apie tai kalbama, sakoma, kad reikia eiti Europos komisijos svetainę ir tada rasti sąsąją su nacionalinėmis administracijomis, fondais, operaci... veiklos programomis ir naudos gavėjais. Norėčiau pabrėžti vieną elementą. Ar tai mes taikysime baigtiems projektams, kurie jau įgyvendinti, ar tik tiems projektams, kurie dabar pradėti vykdyti. Aš siūlyčiau būti labai atsargiems, nes taip mes neretai atsidursim tokiuose situacijose, kai bus priimta rezoliucija, ji bus įgyvendinama ir iš karto pradės visi skūstis, kad nebuvo niekas numatyta, jūs čia reikalaujat papildomų išlaidų, kurios iš pradžių buvo nenumatytos. Labai lengva sakyti, kad turim paimti mokesčių mokėtojų pinigus. Gal tai ir teisingas požiūris, tačiau viską reikia informu... apie viską reikia žmonės iš anksto informuoti. Paskutinis momentas, kurį norėčiau pasakyti. Aš perskaičiau e, regionų generalinio direktorato užsakymų atliktą tyrimą ir ten buvo bandoma rasti atsakymą į auditorių, pateikt, e, e, auditorių teismo pateiktus klausimus. Buvo sakoma, kad kuriuose valstybėse narėse nėra elektroninių sistemų, kurios atspindėtų mokėjimų absorbavimo galimybės. Kai kuriuose valstybėse dėl to, kad sistema nebuvo sukurta, nebuvo galima suteikti fondų, vis fondų mokėjimas buvo užšaldytas. Dėl tos priežasties aš siūlyčiau remti pranešimą bendrai, e, ypač skatinant interneto naudojimą. O antras dalykas, turime pažvelgti į užbaigtus projektus, kurie jau e, yra galutinai pabaigti ir agentūros gali pateikti reikalingą informaciją. Negalime nieko užversti ant naudos gavėjų pečių. Tada iškiltų labai rimtų problemų. Dar vienas elementas. Manau, kad reikia įgyvendimui skirti papildomą pereinamą laikotarpį. Reikia ieškoti e, galimybių kitokių papildomų skaidrumo procedūrų rasti. Ačiū. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, eh, kedves kollégák! Ponas Deutsch. Gerbiami kolegos, norėčiau tris pastabas išsakyti. Viena vertus, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Pa, parengus tokį vertingą pranešimą. Manau, kad nuomonės, kurias ką tik išgirdome, tik praturtins um, pranešimo galutinį variantą. Antras dalykas. Norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė aptarėme klausimą, kuris yra kur kas svarbesnis, negu iki šiol būdavo sakoma. Nes kitaip mes kartosime klaidas, kurios jau anksčiau buvo daromos. Spręsime klausimus susijusius su piliečių informavimu ir Manau, kad geriausias sprendimas būtų stengtis teikti informaciją iš tų vartotojų perspektyvos. Kitas dalykas, mes galime tik e, mėtyti tokiais gražiais žodžiais, kaip skaidrumas, informacijos gausa, e, ES projektų atvirumas, tačiau žmonės ir toliau nesupras, kad tai, kas vyksta, yra skirta jiems. Jie manys ir toliau, kad jie yra, nėra informuojami, kad visi projektai vyksta labai toli nuo jų. Uh, ir iš tiesų viskas yra primetama sprendimais iš viršaus. Manau, kad tai yra rimčiausia problema. Mes skundžiamės, kad ES yra per daug atitolusi nuo žmonių. Čia turim galimybę priartinti ES prie piliečių, bet ar mes pasinaudojame tokią galimybę? Dėl tos priežasties aš norėčiau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, reikėtų vengti klaidos, kad tokios klaidos, kad gyventojams e, būtų suteikiama per daug informacijos. Ekspertai išsiaiškino, kad e, žiniasklaidos gerai, gerai informaciją skleidžiančioje žiniasklaidos valstybėje žmonės pasiekė kur kas daugiau informacijos negu kas kita. Tai gali būti televizijos, radio informacija ar laikraščių straipsnis. Po net girdėjęs tūkstantį reportažų, po dviejų dienų žmogus dar prisimins 40. Turbūt tarp tų 40 bus ir Coca-Colos reklamos reportažas, bet vis tik tai šitą ir svarbaus žmonės įsimins. Europos Sąjunga teikia apie savo projektus antrinės reikšmės informaciją tarsi, kurią žmonėms yra sunku suprasti ir suvirškinti. Ir žmonės tiesiog pradeda atmetinėti tą informaciją, jos nebepriima. Galima apsimesti, kad e, informacija yra skaidri ir galima sakyti, kad ta informacija, kurią mes teikiame, yra labai svarbi, bet iš esmės reikia teikti pagrindinę informaciją, aktualiausią informaciją žmonėms. Todėl aš ir sutinku su pranešėjo noru sukurti sistemą teikiančią aiškę, nedviprasmišką informaciją kuri būtų panaši ir Vokietijoje, ir Vengrijoje, ir kitur. Dar viena pastaba. Aš manau, kad šis pranešimas yra pakankamai gerai parašytas, e, kalbant apie stambiausius projektus. Stambiausių projektų ar investicijų, kurie priimami ne valstybėse narėse Europos Sąjungoje atveju. Atsiranda nesusipratimas visuomenėje. Žmonės nebesupranta, dėl ko sprendžia Briuselis, dėl ko sprendžia valstybės narės. Akivaizdu, kad ES turėtų turėti prievalę teikti išsamiausią informaciją apie stambiausius projektus. Pavyzdžiui, Europos investicijų fondas, bankas, atsiprašau, suteikia informaciją dar prieš priimdamas sprendimus, kam bus e, teikiamos paskolos projektams įgyvendinti. Viena ES investicija taigi suteikia kur kas daugiau informacijos prieš priimdamas sprendimus negu visos kitos ES institucijos. Todėl reikėtų požiūrį čia keisti, reikėtų teikti pakeitimus to požiūriu ir aš norėčiau pripažinti pranešimo aukštą lygį bendrai. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să salut raportul distinsului nostru coleg. Ačiū pirmininkė. norėčiau pabrėžti, kad vaisingos diskusijos mūsų komitete prasidėjo e, pernai. Pranešimas buvo labai svarbus, ten buvo kalbama apie partnerystės, apie e, daugia planę valdyseną. Tai yra e, būtina sąlyga, skaidrumas yra būtina sąlyga stabilumui, prognozuojamumui projektų finansuojamų Europos bendrijos regioninės vietos valdžios institucijos negalės nieko prognozuoti, um, jeigu um, nežinos, koks bus valdymas. Todėl skaidrumas yra labai uh, svarbus. Na, turime regioninę politiką, BŽUP ir norėčiau kalbėti apie savo regioną, tačiau Rumunijos regioninė politika kentėjo nuo tiek daug trūkumų, kad jūs, ponė Hübner, kaip komisijos narė pernai rekomendavote Rumunijos vyriausybei dėkti regioninę politiką, kuri leistų geriau pasisavinti, įsisavinti europinės e, lėšas. Tačiau dėl skaidrumo trūkumo sprendimas keisti regioninę politiką buvo priimtas nedalyvaujant niekam Rumunijoje, nei politinėms partijoms, nei, nei vyriausybinėms organizacijoms. Ir uh, Sprendimas buvo priimtas reorganizuoti regionus, tačiau tai buvo skaidrumo priešingybė. Skaidrumo prasme tai buvo visiškai nesėkmė. Apie kokį skaidrumą galime kalbėti dabar? Jei uh, jei e, Rumunijoje e, taip neprimtinai politizuota vietos valdžia. Ir valstybės pareigūnai skiriami dėl politinių priežasčių ir negali e, dalintis informaciją. Visai nesenai e, žurnalistas uždavė klausimą Žemės ūkio ministrui apie regioninės plėtros fondo lėšų panaudojimą ir buvo pateiktas atsakymas, e, kad tokios informacijos negali jie pateikti, nes dėl to gali patekti į teismą. Sakau tai ne todėl, kad tai vyksta mano šalyje, sakau tai todėl, kad taip neturi vykti, jeigu mes norime e, ginti regioninės sanglaudos politikos interesus Europoje. Todėl sveikiname kolegos pranešimą. Pirmiausia, turėtumėm e, išsiaiškinti, kokie kriterijai turėtų būti taikomi skaidrumo priemonėms, kokios taisyklės turėtų būti taikomos visose 27 ES valstybėse narėse, taip pat reikėtų nustatyti terminas, terminus tom priemonėm diegti. Procesas turėtų būti privalomas ir sankcijos turėtų būti taikomos tiems, kas nesilaikys reikalavimų. Jeigu to nedarysime, paliksime duris atviras piknaudžiavimui. ir e, tai kenks piliečiams, nes piliečiai tiesiog nežinos, e, kokios naudos teikia sanglaudos e, politika. Ar ta nauda teikiama vietos mokykloms, ligoninėms, aš manau, mes turėtume ją padėti, nes iš tiesų Europos sanglaudos politikos įgyvenimas yra sėkmės istorija ir turime tai tuo, tuo dalintis. Na, manyčiau, kad Europos komisija tik tai patarė valstybėms narėms, kaip organizuoti savo regioninę politiką, nes tai yra nacionalinė kompetencija. Ponas Matva. Ačiū. Norėčiau pasakyti vieną Aišku, skaidrumo procedūros visuomet prisideda prie geros valdysenos ir manau, kad tai savaime suprantama turbūt visiems, tačiau neturėtumėm e, pamiršti kai ko kito, ką aš noriu pasakyti, kad e, parlamente taip pat išgyvename laikotarpį, kai e, siekime supaprastinimo, siekiame supaprastinti uh, E, tvarką pasinaudoti struktūriniams fondams. Jeigu pažvelgtumėm į rezoliucijos projekto penktą punktą, čia yra akcentuojama, jog būtina turėti standartus ir minimalius reikalavimus, kad būtų užtikrinta, kad viskas yra skaidru ir kad paramos prašytojai e, geriau galėtų pasinaudoti uh, paramos lėšomis. Aš nu, norėčiau, kad būtų supaprastintos e, procedūros paramai gauti, kad nebūtų užkrauta papildoma administracinė našta. Nes kai kuriuose valstybėse narėse biurokratizmo našta ir taip didelė ir aš manau, kad mes galėsime pasiekti papildomą supaprastimą. Na, o kalbant apie Rumuniją, norėčiau informuoti kolegas. Iš tiesų, Rumunijoje vyksta konsultacijų procesas. Rumunijoje regionai netaip yra organizuoti kaip kitose valstybėse. Tai numatyta mūsų įstatymais, todėl tas etapas yra būtinas ir Rumunija pradėta procedūra. Analizuojami geriausiai būdai, kaip, ne, kaip būtų galima e, suskirstyti e, šaliai regionus. Ačiū. Europos komisija Peteris Fischeris Galbūt galėtumėt atsakyti tik tai pagrindinius klausimus. Peter Fischer, komunikacijos padalinys, regionės plėtros generalinis direktoratas. Iš tiesų, džiugu, kad pažymėti komisijos pasiekimai, sukuriant portalą, kur pateikiami paramos gavėjų sąrašai, daugeliu rekomendacijų eina, einama tą pačią kryptim, kurią ir mes siūlom eiti. Paminėjote inform tinklą, kai, kurios, kai kurias rekomendacijas lengviau gyvendinti negu kitas. Pavyzdžiui, remti e, tai, kad informacija būtų tikiama antra kalba arba e, prašoma, kad būtų pateikta šiek tiek daugiau informacijos apie paramos gavėjus. Tačiau, kaip kai kurie kalbėjusiai minėjo, galioja dabar reglamentas ir negalime kaip komisija primesti nieko daugiau. Kokios pozicijos laikomės? Mes e, siekiame skatinti keitimąsi gerąją praktiką, e, siekiame, kad e, būtų daromas kolegiškas spaudimas per ir FOM tinklą. Yra keletas tinklalapių Kiekvienais metais organizuojamos konferencijos, organizuota konferencija Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Austrijoje ir kas buvo pastebėta, kad su, su, sistemos yra sudėtingos, tačiau e, kartais yra tik tai paramos gavėjų sąrašai, laikomas tik tai minimalių reikalavimų, tačiau e, kartais tinklalapiuose pateikiama daugiau informacijos, e, kur, kurią labai lengvai gali rasti svetainių lankytojai. Vėl norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad regioninė politika, kaip visuomet, taptų matomesnė ir e, tai nebūtinai turėtų būti e, sąrašas ar lentelė paramos e, gavėjų, mm, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą. Tai yra, yra svarbi priemonė, bet tik tai viena iš priemonių. Ir norėčiau grįžti prie to, ką sakė vienas iš anksčiau kalbėjusių, kai kurios rekomendacijos uh, turi uh, patekti į reglamentą 14-20. Na, o kalbant apie kitas rekomendacijas, aš pasistengsiu kartu su kolegom e, pasiekti, kad e, paramos gavėjų sąrašuose atsirastų e, daugiau informacijos. Ačiū. Pane pranešėjau, gal norėtumėt reaguoti į pateiktas pastabas? Ačiū, e, ponė pirmininkė. Ačiū už šios gražius žodžius, už e, e, šitos komentarus ir pastabas. Aš pastebėjau, kad yra įvairių strategijų siekiama ir aš norėčiau vieną iš jų iškelti. Būtent, kad valstybės ne tuo pačiu lygiu E, užfiksuoja e, tuos renkamus duomenys. E, mes pastebėjome, kas kokius duomenys naudoja, kokios administracijos ką naudoja, tačiau jeigu mes norime sukurti vieningą sistemą, aš pastebėjau, kad kai kurie kolegos atstovauja šalims, kur yra daug problemų su ta informacija, ir jie e, apskritai tuose šalyse nežino, kokios programos ten vykdomos, kokie galtiniai laikotarpiai ir e, paprastai nelabai gauna daug ir informacijos. Iš esmės e, būtų per vėlų, jeigu mes tas lenteles su įgyventais projektais pateiktume tada, kai projektai jau įgyvendinti. Iš esmės turime informaciją pateikti dar prieš įgyvendant projektus. Tačiau šalis narės E, skirtingai taiko šitą informacijos rinkimo ir fiksavimo e, modelį. Todėl informacija yra dažnai skirtinga. E, informacija yra skirtingai tvarkoma, įvairiose šalyse taikoma, taikoma skirtinga administracijos tradicija, yra kultūriniai skirtumai. Todėl kyla didelių problemų lyginant tą informaciją. Mes taip pat pastebėjome, kad kai, kai kurios valstybės uh, E, kovoja su tomis problemomis. Ne, mes nekalbame ne apie, apie tai, kad būtų nustatoma daugiau biurokratinių suvaržymų. Mes norime pagerinti jau esančią sistemą. Komisija e, neturėtų apsiriboti tuo, kad e, būtų pateikti keli nurodymai tarsi gairės, kad būtų gaunama išsamesnė informacija. Turi būti nustatyta duomenų struktūra, turinys, kada jie turi būti pateikti. Turėtų būti vieningesnė sistema, kad Europos piliečiai visur būtų vienodai informuojami. Nes tai yra mūsų mokesčių mokėtojų lėšos, todėl reikia skaidrumo dar prieš pradedant projektus ir po to. O tam reikia tam tikros esminės informacijos. Mes e, bandysime e, tas pastabas, kurias buvo pateiktos įtraukti į pranešimą ir tada e, komitete nuspręsime, e, kaip toliau veiksime. E, dėl 12 punkto, pavyzdžiui, čia buvo kelios pastangos. Tas primiktinis, primiktinis siūlymas čia užkliuvo kitiems. E, tačiau aš norėčiau atkreipdėmėsi į diskusiją, pavyzdžiui, dėl ir Graikijos. E, tie duomenys, kuriuos pateikia Graikija, yra puikus pavyzdys, kad būtina laiku pradėti diskusijas, o ne tada, kai problemos jau yra didelės. Mes turime priprasti e, kritiką pateikti laiku. Todėl Aš e, pritariu tai kritikai dėl 12 punkto, tačiau komitetas pas nuspręs, ar mes įtrauksime tas pastabas į, į pranešimą. Ačiū. Kovo 24 dieną, 6 e, val. tai yra galutinė, galutinis laikotarpis, kada galime pakeiti, pateikti e, pakeitimus. Atkreipkite dėmesį iš tos galutinius terminus. Mes leidome savo tris kartus daugiau laiko skirti šiam klausimui, nes e, visi jūs pasakėte, kad tai yra labai svarbi tema, tačiau tai reiškia, kad e, likusią e, posėdžio dalį mes turėsime šiek tiek per mažai laiko, todėl disciplinuotai turėtume spręsti kitas problemas. Taigi, dėl kitų klausimų nenorėčiau, kad sugaištume tiek daug laiko. Norėčiau poną Petrį Lohoną pristatyti savo pranešimą kuo trumpiau. Pentru raportul eh, realizarea koezinei ekonomice, sociale și teritoriale. Ačiū, panė pirmininkė. E, e, mėly kolegos, jūs e, jau gavote pranešimo projektą. Čia kalbame apie dėl Europos regionės plėtros ir socialinio fondo saugomos fondo, dėl tam tikrų reikalavimų supaprastinti, tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų. Kod, ir jūs tikriausiai paklausite savęs, kodėl tas pranešimas toks yra išsamus. Tai yra, e, ten vis dėlto tam tikri svarbus klausimai, kurie yra labai svarbus ES struktūrai. Čia mes kalbame apie tikslą, kuris vis svarbesnis. Ir aš e, leidau savo šį e, tikslą iškelti mūsų e, Europos parlamento kontekste, būtent kaip teisėkoros institucijos kontekste. Dabar e, e, iš esmės kalbame apie sąnglaudos politikos pokytį po Lisabono sutarties įsigaliojimą ir parlamentui suteikiamas tam tikras vaidmuo. Ir Todėl labai svarbu, kad parlamentas atkreiptų dėmesį į Europos piliečių balsą dėl socialinės politikos vystimo ES regionuose. Taigi, mm, kiel klausimas, kas yra svarbiausia Europos piliečiams jų gyvenime? Uh, čia mes atsižvelgiam į Europos parlamento vaidmenį sprendimo prieimimo procese. Ir šitas vaidmo vis didėja. 2010 m. Robertometro tyrimė paaiškėjo, kad e, Europos piliečiai kasdienėme gyvenime susiduria su šiais klausimais. Tai yra infliacija e, ir ekonominė situacija. Tai yra svarbiausi klausimai, kurie labiausiai rūpi e, piliečiams, todėl uh, E, mums reikia skatinti konkurencingumą ir e, skatinti tuos sprendimus ekonomikoje, kurie padėtų piliečiams. Būtent tai yra pats tinkamiausias laikas e, naujai iniciatyvai, mm, būtent žvelgiant į Lisabonos sutartį 2020 metų ES strategiją ir į sektorių politiką. Ir kaipgi mes galėtume ES konkurencingumą užtikrinti kad jisai būtų tvarus. Ir kai mes galėtume atkreipti dėmesį į būsimas mūsų Europos piliečių problemas. Ką mes galėtume atlikti, kad ES tapti konkurencingesnė e, pasaulio lygių. Aš savo dokumente patikiau kelias sąlygas, kelias, e, kelias perspektyvas, bandžiau jas išanalizuoti. I, kaip galėtų e, konkurencingumas būtų padidintas e, pasaulio lygių ir kaip sanglos politika galėtų prisidėti prie konkurencijos politikos skatinimo, bei kaip galėtų būti skatinami infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, transporto projektai, ryšių, informacinių technologijų projektai. Mes visose valstybės narėse atliksime analizę ir koncentruosimės į labiausiai į 12 naujųjų valstybių narių. Ir aš e, bandysiu pateikti tam, tikrą, tam tikras gairias dėl 2013-2014 e, metų. Šioje analizėje mes remsimės tam tikrais informacijos šaltiniais. Aš e, pat pristatysiu darbinį dokumentą. Čia yra komisijos darbiniai dokumentai ir tyrimai atlikti. E, čia taip pat pateikta informacija, kurią turėjo ir e, praėjusios kadencijos parlamentas daugiausia priemonių yra susijusios su tuo, kiek sąjungos politika gali padaryti poveikio, kad įvairiais aspektais būtų pasiekta didesnė nauda. Tai būtent, kad būtų pagerintas koordinavimas įvairios pagalbos ir kaip fondai galėtų būti lankstesni. E, ketvirtasis, e, ketvirtoji ataskaita 2007 metų dėl e, sąjungos politikos pateikė kelis svarbius klausimus ir ten buvo e, pabandyta e, paaiškinti kai kurios dalykus, kurie bus svarbus ateityje, siekant e, kovoti su krize. Čia ypač atkreipiamės dėmesį į inovacijas. Ataskaitoje buvo pranešimas, e, buvo paminėti keturi elementai, kurie bus svarbiausi sanglos politikoje ir mes analizuosime, kaip pagerinta sanglos politika galėtų prisidėti prie konkurencingumo didinimo Europos Sąjungos pasaulyje. Ir mes remdamėsi komisijos analizę e, e, pateiksime Europos investicijų fondo e, tyrimus, kad paaiškėtų, kaip sąjungos politika galėtų prisidėti prie bendrojo valstybių narių vystimuose. Pavyzdžiui, kaip panaudojamos lėšos ir kur jos gali būti panaudojamos. Kaip e, būtų galima išanalizuoti nacionalinius tikslus ir prioritetus. E, ir e, kaip e, naujosios valstybės narės gavo ES lėšas infrastruktūros ir transporto projektams. Tai yra labai svarbus klausimas regioniniu lygiu. Jeigu šią problemą išspręsime, tai tada tikriausiai bus paskatintas ir ekonominis vystimasis. Žinoma, e, galima, negalima e, atmesti tam tikrų dalykų. E, pavyzdžiui, atkreipkime dėmesį į pasaulio ekonomikos forumą. Nuomonė. Konkurencingumo didinimas yra susijęs su tam tikrais veiksniais, kurie yra susiję su atskirų valstybių narių mm, tam tikrais elementais, ekonomikos elementais pirmiausia. Aš norėčiau visų pirma atkreipdėmės tai, kaip sąjungos politika galėtų padidinti konkurencingumą ir, ir kaip ES yra pavaizduojama pasaulio ekonomikos forume Aš norėčiau pabrėžti, kad ES turėtų atsiverti išorės pasauliam ir jinai turėtų apsidairyti pasaulyje, kad būtų kuo labiau bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir su kitomis valstybėmis. Aš analizuosiu sąjungos politiką ir konkurencijos politiką pasaulio lygių bei būtinybę uh, padidinti ES konkurencingumą, remiantis atitinkamą infrastruktūrą visoje ES. Nes tai yra pagrindas pasauliniam konkurencingumui. Mano išėties taškas bus e, valstybių narių prioritetai e, nacionalinėse strategijose. Tai yra tos sritis, kur labiausiai investuoja struktūriniai fondai valstybėse narise ir tie būdai, uh, kaip finansuojami projektai, e, teikiant Europos investicinio banko paskolas. E, valstybės e, Europos pietuose jos labiausiai yra paliestos globalizacijos ir, ir aš paminėsiu jas savo pranešimo kontekste. Tai būtent, kad Europos ateitis e, priklauso nuo, nuo tam tikros pasiektos pus, pusiausvėros ir nuo atitinkamų ekonominių elementų tam tikrose e, regionuose. Yra tam tikri poreikiai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Konkurencingumas e, galėtų būti padidintas, sakant, tam tikrų apribojimų atsižvelgiant į tam tikrų regionų specifiką. Ir konkurencingumas galėtų būti ten užtikrintas. O dabar klausimas dėl mano dokumento pavadinimo. Ir tai taip pat sakyčiau, aš analizuosiu, koks galėtų būti įnašas į ES konkurencingumą pasaulyje. Tai e, būti, galėtų būti pasiekta, kai infrastruktūra e, būtų suvienodinta visoje ES, e, tvari plėtra užtikrinta, aplinkosauga užtikrinta. Tai yra mano darbinis dokumentas ir mes galėsim pasikeisti nuomonėmis dėl šio dokumento. Aš manau, kad labai svarbu yra vykdyti tvarę sąnaudos politiką. Ir Ačiū už Jūs būsimas pastabas. Ačiū. Aš pakartosiu savo prašymą. Kalbėkim kuo trumpiau. Apie šį pranešimą dar diskutuosim. Dabar ponas Nicelroj. Yeah, um, I, I, I... Pone pirmininkė, pasistengsiu trumpai kalbėti. Išdėsiu tik keletą minčių. Turbūt būtų protingiau dabar apsiriboti diskusijose apie e, pagrindinių klausimų, kai kalbame apie būsimą finansavimą ES. Taigi, turim galvoti iš esmės apie tai, kaip galime pasiekti teritorinės ir socialinės sanglaudos dabar e, konkurencijoje pasaulio, kai globaliai konkurencija taip išaugo. Taigi, reikia nesikelti per daug klausimų. Kalbam apie Europos modelį, tai yra modelis pagrystas solidarumu ir sanglauda yra labai svarbus projektas, kuris prisidėjo prie ES raidos jau pastarosius 25 metus. Pažvelkime į ateitį ir pagalvokime, kaip e, ji, ši sanglaudos politika turės įtakos uh, konkurencingoje ES aplinkoje. Kalbame tik apie ekonominį ir teritorinę sanglaudą. Turime suprasti, kad per tai galime iš esmės pagerinti subalansuotos Europos egzistavimą. Europa turėtų nebebūti tokia asimetriška, kai būdavo iki šiol. Bendrai išvados padarytas geros. Ir Aš sutinku su tuo, kad reikia atsižvelgti į Europos e, bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos analizę. Tačiau, kai kalbam apie regionų plėtrą, reikia nepamiršti, apie kokį regioną kalbam. Makroregionas, kas tai yra? Kas turi, bus turima galva per artimiausius metus, kalbant apie makroregioną? Tokius klausimus reikia atsakyti. Tada išsiaiškinsime, kam sanglaudos politika labiausiai reikalinga. Paskutinė pastaba. Kalbame apie infrastruktūrą. Tai yra svarbus elementas, tačiau pergalvokime ten problemą, transeuropinių tinklų problemą. Jie, turė, jie yra aktualūs infrastruktūrai ir platesnė prasme. Šiuo metu Europoje vyksta labai daug pokyčių. O kaipgi mes stengiamės įvykdyti ten projektus? Bendrai po 2013 metų mes politiką galėsime įtakoti kitaip. Ir dabar nereikėtų stengtis atsakyti per daug klausimų, nes kitaip prirašysime ilgiausius dokumentus, bet e, pažangos nepasieksime. Taigi iš esmės turim galvoti apie tai, kaip tas pranešimas galės būti tvarkomas. Joanna Seller. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui e, Luhanui už e, jo pamastymus apie būsimą pranešimą. Sanglaudos politika, kaip jau ponas Padnistanrojus pasakė, bus ateities svarbiausias klausimas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į pono Luhano e, teiginį, kad įvertinant tai sanglaudos politiką, mes turėsime labiausiai atsižvelgti į 12 naujausių valstybių narių ir ponas Lukanas tai pabrėžia todėl, kad ten sanglaudos politika jau pasiekė puikių rezultatų, kuriant infrastruktūrą. Aš norėčiau tai patvirtinti ir pasakyti, kad sanglaudos politika yra viena iš sėkmingiausių politikų Europos Sąjungoje. Tačiau aš norėčiau įspėti, jeigu teigiama, kad regionai tose, e, tose 12 naujųjų valstybių narių jie buvo labiausiai paliesti krizės ir globalizacija jas palėtė taip pat smarkiausiai. Čia iš tikrųjų reikėtų dar patyrinėti šitą teiginį. Pavyzdžiui, paimkime Vokietiją. Aš pats atvykau iš Berlyno. Berlynas, kalbant apie 16 Vokietijos federacinių žemių, yra paskutinėje vietoje, kalbant apie ekonomikos augimą Vokietijoje. O ekonominė ir finansų krizė palėtė mažiau Berlyną negu kitas federacinės žemės. Nes didžiausios e, nuostolius patyrė e, labiausiai tos federacinės žemės, kuriuose išplėtota ekonomika, o Berlinė nėra tokios išplėtotos ekonomikos. Tai būtent e, krizė labiausiai palėtė ekonomiškai stipriausius regionus. Ten buvo e, į kitas šalis iš, iškelti fabrikai, e, nedarbas labai didelis ir ekonomikos augimas sumažėjo. Ir finansų e, krizės sumažinimas priklausė nuo to, kad Vokietijos vyriausybė investavo 4 milijardus eurų į finansų sektorių. Ir todėl pasakyčiau, e, Vokietijos vyriausybė padarė intervenciją. Ir todėl e, susidarė tam tikros skolos. Mes, mokesčių mokėtojai, turime kelti visą šitą naštą, į tai reikia atsižvelgti. Ir e, sanglos politika iš esmės yra skirta tam, kad silpnos, silpnos valstybės arba silpni regionai pagerintų savo ekonominę situaciją o stiprioms e, valstybėms netaikoma šitą sąglaudos politiką. Todėl aš e, norėčiau, kad sąglaudos politika būtų vertinama atsižvelgiant ne į 12 valstybių, o į visą ES. E, ponas Lovanas tikriausiai galėtų paminėti, kad Lenkijoje būtent pastebimas didžiausias ekonomikos augimas o jinai viena iš dvylikos naujų valstybių narių. Tačiau apie tai reikės išsameu padiskutuoti vėliau. Jean-Paul Besset. Jean-Paul Besset. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už visą parengiamąjį darbą. Jis e, parengė tam tikrą bazę diskusijoms, kuri yra labai įdomi ir aš manau, kad tos diskusijos tęsis. O dabar norėčiau pasisakyti dėl veiksmų, reikėtų im, kurių reikėtų imtis. Aš išvelgiu dvi problemas, kurias norėčiau trumpai apibendrinti. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane. Aš nesuprantu, kaip mes galime finansuoti tuos veiksmus 12 e, paskutinių į ES įstojusių valstybių narių kai žinome, kad sanglaudos politika yra skirta visai ES teritorijai. Mes negalim kalbėti apie sanglaudą, kuri būtų skirta tik 12 valstybių narių paskutiniai stojusiems į ES. Antra pastaba. Manau, kad ES konkurencingumo klausimas e, čia nėra pakankamai deramai įtrauktas, jis išlieka per daug abstraktus. Mes kalbame apie konkurencingumą konkurencingumo labui. E, pamirštame bendrą tikslą platesnio masto tikslą. O platesnio masto tikslas būtent turėtų būti orientuoti ES politiką į subalansuotą tvarę ekonomikos plėtrą. Man atrodo, kad vis dar neatitinka supratimas, kuo siejasi konkurencingumo politika su subalansuota plėtra. Ir dabar subalansuotai plėtrai nėra skiriama pakankamai dėmesio. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Mes negalime paprasčiausiai numatyti, kad bus plečiama infrastruktūra visoje ES, nekeldami e, CO2 dujų išmetimo klausimo arba biologinės įvairovės išsaugojimo klausimo. Taigi, aš norėčiau, kad tas pranešimas būtų iš naujo performuotas performuluotas ir būtų labiau galvojama apie mūsų pagrindinį tikslą, tai yra subalansuota plėtra. Ir tada konkurencingumo klausimas galėtų būti išnagrinėtas būtent per tvarios plėtros perspektyvą. Ramona Manescu. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasiveikinti savo kolegą Petru Lohan už tokį pranešimą Tiesa yra ta, kad sanglaudos politika ir konkurencingumas yra du pagrindiniai aspektai, apibrėžintis ES esmę. E, sanglaudos politika užtikrina tvarę plėtrą ir ji turi būti įgyvendama koordinuojant veiksmus tarp valstybių narių ir vadovaujantis įtraukimo ir konkurencingumo principais, siekiant ekonomikos produktivumo, efektyvumo ir e, darbo jėgos, kuri galėtų susidoroti su tokiais tikslais e, formavimą. Taigi, ryšys tarp šių dviejų sričių e, yra būtinas ir mes ES konkurencingumo neužtikrinsime, jeigu nesukursime geros anglaudos politikos. Todėl aš manau, kad mūsų kolegos pranešime turėtų būti pabrėžiamas ryšys tarp šių dviejų aspektų - sanglaudos ir konkurencingumo. Ir e, turėtų būti dar kartą reikalaujama, kad būtų įgyvendinamas sanglaudos politikos principas stengiantis įgyvendinti strateginius tikslus. E, turiu galvoje 2020 m. ES strateginį planą. E, dėl to, kad e, sanglos politika turėtų būti pirmiausia skiriama 12 naujųjų valstybių narių. Manau, kad visų pirma šiame projekte turėtume galvoti apie visų valstybių įtraukimo tikslą. Tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti geros ekonominės ir socialinės politikos ir galėsime tą politiką įgyvendinti visose regionuose. Matula. Josif Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, mă alătur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš prisijungsiu prie kolegų ir pasveikinsiu poną Luhan atlikus iškelus tokią puikią iniciatyvą. Kadangi, kaip žinia, dar kartą reikia aptarti diskusijose, tokią rimtą temą kaip ES sanglaudo politikos konkurencingumą ir jos ateitį. Aš norėčiau pasakyti, kad globalizacijos kontekste, klimato kaitos kontekste, galvojant apie migracijos rautus, demografinį nuosmukį Europoje, galvojant apie pasaulinę krizę, ekonominę krizę, regionų skirtumai ES išlieka visur. Mes norėtume, kad tie skirtumai sumažėtų, sušvelnėtų, nes e, e tai būtų galima pasiekti per ES veiklos politikos pasiūlymus. ES turi tapti pavyzdžių e, visoms pasaulio jėgoms. E, šiandien mes skiriame labai daug pastangų infrastruktūrai ir tos pastangos yra pagrystos, kadangi, kaip aš e, norėčiau dar kartą pasakyti, daugelį ES regionų e, egzistuoja milžiniški skirtumai, nepaisant to, kad ir stengiamasi tos skirtumus panaikinti. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti porą komentarų ir išreikšti porą susirūpinimo taškų. Mes labai dažnai e, pakliūname į tokius spastus berengdami dokumentus. Bandome suformuluoti mintis taip, kad e, niekas pasidaro nebeaišku. Jau pats šio pranešimo pavadinimas kalbam apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, yra neaiškus, ar iš tikrųjų teritorinė ir socialinė sanglauda yra būtina tam, kad egzistuotų pasaulinė konkurencija. Ir iš tikrųjų egzistuoja toks ryšys tarp tų dviejų reiškinių. Aš manau, kad tai yra du absoliučiai skirtingi dalykai. Kalbam apie konkurencingumą ES viduje apie regionus ir regionai negali būti traktuojami kaip uh, um, faktorius nulemantis ES konkurencingumą pasaulyje. Regionai tik nulėmė vidinę, vidinį suvartojimą, pavyzdžiui, ES viduje. Taigi aš jau išvelgiu problemų jau dėl paties pavadinimo ir dėl turinio taip pat. Aš manau, kad reikia vengti renkti tokius pranešimus, kurių niekas neskaitys, kurie paprasčiausiai dulės stalčiuose nugulė. Mes esam politikai ir nerengėme čia kokio nors diplominio darbo apie sanglaudos politiką. Mes turėtume suformuluoti aiškę politinę poziciją, kuri leistų priimti sprendimus. Pirmiausia, mes turim patys aiškiai suvokti, ko siekiame. Manau, kad mums reikia e, visus visas mintis, visus klausimus formuluoti kuo aiškiau ir suprantamiau. ES steigimo sutartyje yra sakoma, kad sanglauda yra labai svarbi ES konkurencingumui ištikri, užtikrinti bendrijos viduje. Manau, kad čia mes kalbam apie vidaus frontą, ne apie ką nors kitą. Turėtume teikti dar ir kitokį klausimą. Sanglaudos politika yra susijusi trimis dimencijomis - ekonominė, socialinė ir teritorinė. Todėl reikėtų klausti, ar visos tos dimensijos, visos trys dimensijos leidžia sukurti didesnį konkurencingumą ES viduje. Manau, kad jau ilgą laiką ES sanglaudos politika būdavo siekiama su konvergencija ir konkurencingumu, kaip dviem skirtingais elementais. Ir regionai lygindavosi tarpusavyje vieni su kitais. E, jie bandydavo dirbti panašiame kontekste. Manau, kad reikėtų siekti pusiausviros čia balansų tarp e, konvergencijos ir konkurencijos. Jeigu tą balansą pasieksime, tada e, šios dvi sritis galės plėtotis paraleliai ir neiškils jokių sunkumų. Jeigu mes būsime konvergentiški ir konkurencingi skirtingose regionuose, tai galėsime išspręsti fundamentales problemas. Pirmiausia, turim klausti, ar mes esam, ar mes pasiekėme tokią konvergenciją regi, tarp regionų, kad jie galėtų konkuruoti. Klausimas skamba labai paprastai. Ar tie du dalykai egzistuoja? Jeigu galime atsakyti teigiamai, taip mes juos turime, tada e, galime pradėti kelti makroekonominius klausimus. Jeigu paaiškės, kad pusiausvėros tarp konvergencijos ir konkurencingumo nėra, tada turime teikti aiškius pasiūlymus, kaip tos pusiausvyros pasiekti, kad konvergencija būtų sukurta paraleliai konkurencingumui ir kad mes galėtume dirbti tuo pagrindu. Taigi paminėjau, kad yra sanglaudoje trys dimensijos - ekonominė, socialinė ir teritorinė. Ir galvodami apie 2020 strategiją, turime aiškiai suvokti, ką reikia padaryti, kad mūsų regionų politika iš esmės E, leistų sukurti, leistų įgyvendinti konvergenciją ir konkurencingumą. Manau, kad reikėtų įvertinti kriterijus, kurie yra įgyvendinami tarptautiniu lygiu, e, stengiantis išmatuoti konkurencingumą. Manau, kad tie kriterijai būtų labai svarbus matavimo e, matas mums išmatuoti konkurencingumui. Manau, kad bendrijos lygių, vertinami skirtingus regionus, tą galime padaryti. Čia kalbam apie nedidelį laiko tarpą. Galvojame apie du dalykus, kurie yra labai svarbus ir juos reikia apibriežti politiniu požiūriu. Turime apsibriežti aiškius politinius žingsnius, siekiant užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kuri leistų mums būti konkurencingiams ir konvergentiškiams. Tai yra labai svarbu, jeigu norime e, pasiekti savo tikslų. Nesistengim valstybių skirstyti į senasis ir naujasis. Terinorinė sanklauda naud, reikšminga ir naudinga bus tik tada, jeigu galvosim apie visas valstybės narės, ne apie atskiras jų grupės. Taigi dar kartą kelčiu tą patį klausimą. Ar mes konvergentiški, ar mes konkurencingi ir turim galvoti apie visas Europą, visą Europos bendryją, o ne apie atskirus regionus ar atskiras valstybės. Aš manau, kad čia yra pasakyta daug dalykų, kurie yra geri, tačiau iškyla pavojus, kad per daug bus prirašyta minčių šį pranešimą. Euh, oui, merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord à m'associer à mes collègues pour euh, témoigner de... Ačiū pirmininkė. Aš lab, taip pat norėčiau padėkoti ponui Luhan, tačiau norėčiau uh, akcentuoti vieną dalyką, tai minėjo ponas Olbrechtas, sanglaudos politikos e, teritorinis e, aspektas. Žinome, e, kad regioniai skirtumai gali reikšti sunkumus, kalbant apie konkurencingumą, ypač ekonominį. Ir tarp valstybinių lygmenių matome didžiausius nacionalinius skirtumus. Mes norėtumėm kaip tik tai tuos skirtumus sušvelninti, per sanglaudos politiką. Ji yra svarbi švelninant skirtumus, siekiant e, didesnės pusiausvėros tarp regionų. Manau, kad būtent uh, E, ta pusiausvėra padarys mus e, kaip Europą konkurencingą. E, turėtumėm žvelgti įvairius lygmenis, skaitant valdyseną, bet turbūt apie tai kalbėsime vėliau. Turėtumėm kalbėti ir apie piliečių prieigą. Manau, kad tai svarbu yra. Ar jūs taip pat norėtumėt kalbėti? Buvo um, iškelti įdomi klausimai. Mes vėliau tęsime diskusijas, dabar neturime laiko plačioms diskusijoms. Dar vienas kalbėtojas nori kalbėti, bet vis dėlto pabaigsiu. Uh, tie, kas nori tęsti diskusiją, gali tai uh, daryti um, neoficialiai, toliau tęsiant darbą. Pane Gasiaper, ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes anksčiau kalbėjusiai daug ką jau paminėjo. Jei norime didinti Europos konkurencingumą globalėjančiame pasaulyje, turime galvoti apie porą dalykų. Konkrečiai reikėtų galvoti apie sąnaudos politikos pridėtinę e, vertę pritinę vertę, kurią jie gali e, duoti mūsų regionams. Taip pat turėtumėm nagrinėti pagrindinės e, sritis, kuriuose turėtumėm dirbti. Manau, kad e, būtų nevaisinga išskirti naujasias ir senasias valstybės narės, nes konkurencingumas veikia visus ES regionus, ypač žvelgtumėm į regioninius skirtumus. Uh, labai dažnai egzistuoja skirtumai tarp vieno regiono ir, ir kito regiono. O jeigu pažvelgtumėm į sanglaudos politikos e, tyrimo analizę, tai e, kas yra svarbu. Daugelis regionų suartėja, vyksta konvergencija ir jei e, pažvelgtumėm konvergenciją regionų viduje, būtent į Tai turėtumėm nagrinėti, turėtumėm galvoti apie tai, kaip panaikinti skirtumus pačio, pačiose regionuose. Turėtumėm pasinaudoti šią e, galimybę, rengdami šį e, pranešimą, turėtumėm taip pat e, atsižvelgti į 20-iesiam skirtą strategiją, turėtumėm galvoti apie iššūkius, prisitaikymą prie klimato kaitos, gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse ir turėtumėm pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti sanglaudos politika, sprendžiant visus tos klausimus. Aš tikiuosi, kad ponas Luganas savo pranešime palies visus šitos aspektus. Ir tikiuosi, kad bus parengtas dokumentas, kuriame bus atsižvelgta į visų e, nuomonės. Ponas Luhan. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems taip konstruktyviai prisidėjusiems prie pirmosios diskusijos apie sanglaudos politiką kaip būtiną sąlygą konkurencingumui pasaulyje. Iš pat pradžių norėčiau aiškiai pasakyti vieną, ką minėjo ne vienas kolega. Visų pirma, aš kalbėjau ne vien apie naujasias valstybės narės, sakiau, kad uh, galimybės, iš kurių gali rinktis naujosios e, valstybės narės, yra visiškai, e, visiškai skirtingos, kitokios. E, kalbėjau ne vien apie tas valstybės narės, iš tiesų pasakiau, kad nagrinėsime padėti visoje Europos sąjungoje, galvojant apie jos konkurencingumą pasaulyje pranešimas būtent apie tai. Klausimas yra toks, kaip pasiekti šito tikslo. Viena iš minčių buvo tokia. Regioniniai skirtumai, ir čia kalbu apie visą Europos e, Sąjungą, yra labai dideli. Ir kaip mes galėtumėm tuo pasinaudoti, kad pasiektumėm visos Europos e, Sąjungos konkurencingumą apie tai mano pranešimas. Tikrai nesiekiau čia išskirti naujųjų ir senųjų valstybių narių. Džiugu, kad ponas Matula iškėlė šį e, klausimą. Jis akcentavo konkurencingumo pasaulyje klausimą. Dėl to, ką minėjo ponas Olbrechtas. nesu tikras, kad tai būtų geriausias požiūris į pavadinimą. Galėtumėm svarstyti pavadinimą. Europinė sąnglauda, tai reiškia kon konkrečias investicijas, atsižvelgiant į kiekvieno regiono e, specifiką, į e, tvarumo e, laipsnį, kalbant apie konkursingumą pasaulyje. Aš nenoriu čia ištesti diskusijų, esu tikras, kad jos tęsis vėliau. Uh, Elektroniniu paštu jums atsiųsiu e, pradinį pranešimo projektą, kai tik jį turėsiu ir e, prašau man elektroniniu paštu atsiųsti savo, savo mintis, e, samprotavimus ir aš juos atsižvelgsiu. Tikimės, kad pranešimo projektas bus pristatytas 26-27 dieną komiteto posėdėje. Einame prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra dar vienas pranešimas. Geras es regionės politikos valdymas pranešėja uh, Ramona Manesku. Uh, prašau kalbėti visiems labai trumpai, bet dėja manęs niekas nesiklauso. Mane manęs... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu uh, trumpai. Šis uh, dokumentas yra e, skirtas teritoriniai socialiniai ekonominiai sąnglaudai Europos Sąjungoje. E, konkrečiai e, kalbama apie paramos ir kontrolės procedūrą. Kalbant apie pirmą darbinio dokumento dalį, Buvo pateikti keli vertinimai, kelios ataskaitos be regiono komiteto dokumentų. Išnagrinėjau tuos visus dokumentus ir galiu pasakyti, kad šiam, šiam, į šį pranešimą turėtumėm įtraukti porą papildomų dalykų. Horizontalus, vertikalus integravimas daugia pakopio valdymo požiūrių tai turėtų būti įtraukta bendradarbiavimas tarp to paties ligmens šių yra labai uh, svarbus ir labai svarbu užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą visais ligmenimis. Ir uh, galiausiai vis dėlto turime laikytis integruoto požiūrio. Turėtumėm paaiškinti, ką turime galvoje sakydami partnerystę. Uh, na, iš esmės tai yra e, numanoma. Turi būti kelių pakopų partnerystės. Dabar neturime e, partnerysčių vietos regioninių lygmenių. Yra svarbu užtikrinti, kad būtų e, vykdoma pakankamai regioninių ir vietos konsultacijų prieš pradedant diskusijas europinių lygmenių. dokumente kalbu apie regionės vietos valdžios institucijas siekiant europinių e, tikslų. Tai yra prielaida veiksmingos anglaudos politikos. Taip pat nu, norėčiau paliesti standartų klausimą nacionaliniu ir europiniu lyginiu, kad būtų galima gerinti sanglaudos politiką. buvo padaryti reglamentų pakeitimai, konkrečiai e, RPF reglamento ir tai žingsnis į priekį, tačiau net, neturėtumėm e, laukti e, kol tos poslinkius paskatins tokie dalykai kaip ekonominė krizė. E, turėtumėm imtis veiksmų, turėtų dalyvauti regioniai veikiai, turėtumėm e, turėti pakankamai e, išteklių, tai turėtų būti numatyta diskusijų metu dėl biudžeto, turėtumėm sustiprinti ryšius tarp Europos institucijų ir regionių vietos valdžios institucijų. Ir dar vienas svarbus dalykas būtų parengti Europos hartiją dėl daugia pakopio valdymo. Uh, E, tas dokumentas bus būtinas ir labai naudinga priemonė, kad būtų galima e, vienodai suprasti e, europinę valdyseną. Savo dokumento antrojoje dalyje nagrinėjau bendro valdymo mechanizmus. Čia įvairios pareigos tenka Europos komisijai, valstybėms narėms ir čia kalbu apie uh, funkcijų perdavimą nacionaliniams e, vietos valdžios institucijoms, siekiant gerinti sistemą, ryšiai gyvendinant įvairias programas. Taip pat e, dokumente kalbu apie komisijos vaidmens stiprinimą, nes daugelis dalykų paaiškėja pirmajam kontrolės e, etape ir e, turėtumėm gerinti įvairių ligmenų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad ne, nesidubliuotų patikros ir e, audito patikrinimai. Taip pat mane domina ir viešų privačių partnerysčių klausimas įgyvendinant europinius uh, projektus. Labai e, svarbus yra suderinimas standartų, kurie yra taikomi įvairiems Europos e, fondams, nes e, suderinus standartus tai būtų naudinga paramos gavėjams, jeigu būtų suderinti įvairūs bendrijos fondai. Kolegos, norėčiau paraginti visus prisidėti e, rengiant šį pranešimą savo iniciatyvą. Dėkui. Ačiū. Kolegos, norėčiau priminti, jog tik tai pranedame diskusiją dėl šio pranešimo ir pranešimo projektą turbūt pamatysime dar e, netėjus vasarai. O dabar žodis ponui Džordžiui Stavrakakiui. Ačiū pirmininkė laikysiuos jūsų nurodymų, nes sėdžiu per nelik arti jūsų, kad nesilaikyčiau jų. Kalbėsiu e, trumpai. Aš manau, kad šis dokumentas geras pagrindas e, tolesniam darbui. Manau, tai bus geros gairės regioninė, regioninės vietos valdžios institucijoms, nes jos yra arti piliečių. Uh, ir jos gali pirmiausia geriausia gauti informaciją iš vietos ligmens, o komisijai tenkantis vaidmuo tai būtų koordinuoti regioninę politiką. Sanglaudos politika. Ir čia iš tiesų ir išriškėja daugia pakopio valdymo svarba. Uh, Ir do, dokumente tai reikšmingai yra paminėta, na, kalbant apie daugia pakopį valdymą. dabar vyksta diskusijos dėl tolesnio programavimo laikotarpio ir galbūt dabar tinkamas metas yra kalbėti apie daugia pakopio valdymą. Regionų komitetų Baltojo knygoje yra daug svarbių elementų, tačiau svarbu vienu metu neišsikelti per nelik daug tikslų. Mai, turėtumėm akcentuoti kelis, mažiau jų ir jie turėtų tuomet daugiau pridėtinės vertės. Antra, kad ir kokie pasiūlymai būtų e, teikiami, reikėtų laikytis penkių pagrindinių e, principų e, - skaidrumo, bendradarbiavimo, atsakomybės, veiksmingumo ir sanglaudos. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad labai gerai būtų žvelgti plačiau ir kitus tikslus, kad būtų galima didinti efektyvumą, kad valdžios institucijos būtų visiškai įtrauktos ir kad būtų atliekamas rizika grindžiamas auditas. Dėkui. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Oži Vlasikas. Aš norėčiau tik tai pateikti kelias pastabas. Akivaizdu, kad aš e, pritariu tam, kad e, ir toliau e, būtų sistema decentralizuojama. Tačiau pagalvokime apie vieną dalyką. Jeigu mes kalbame apie Europos, Europos lėšas, Europos fondus, tada tos lėšos būtų skiriamas, pavyzdžiui, Olandijoje, tik tai Amsterdamui ir Rotterdamui. Kodėlgi taip? Todėl, kad teisės aktai yra labai sudėtingi. Auditas, kontrolė yra per daug griežti. Ir pareigūnai, ir atsakingi darbuotojai įvairiose lygmenyse yra labai, e, tikriau labai bijo prašyti lėšų ir panaudoti jas. Iš esmės galima prisidėti prie lėšų panaudojimo e, tuo, kad būtų supaprastinti teisės aktai, kad būtų te, vykdomi viešieji pirkimai irgi supaprastinta tvarka ir kad būtų apmokamas personalas, darbuotojai arba pasinaudojant Erasmus programą arba kitomis programomis. Mes turėtume išmokyti pareigūnus, e, tarnautojus tiek regioninių, tiek vietos lygių, kad jie galėtų pasinaudoti lėšomis ir subsidirumo principu pasinaudoti. Ponas Matula. Aš norėčiau pasveikinti ponę Manesku e, su šiuo puikiu dokumentu, kurį šiandien pristatė. Apie e, daugia pakopį valdymą. kelios pastabos dėl 2007 metų Eurobarometro tyrimų dėl e, vietos ir e, regioninės administracijas Europoje. Bendras valdymas europiečiams atrodo įprastų dalykų. Ir pranešimas patvirtina, kad uh, kad regionus, regionų ir vietos lygmenių e, Europos politika priartėja prie piliečių. Ir e, pakankamai didelis procentas piliečių e, mano, kad regiono ir vietos lygmuo yra nepakankamai atspindimas Europos politikos procedūrose. Dabar kalbant apie vertikales ir horizontales partnerystės, aš e, klausiau savęs, koks, e, koks lygmuo būtų geriausias priimant sprendimus, kas būtų naudingiausias e, piliečiams. Mes kalbame apie makro regionus, provincijas arba įvairius kitus regionus, kitus teritorinius darinius. Žinoma, galime diskutuoti, kokio dydžio turėtų būti tie regionai ar teritorijos. Tačiau bet kokiu atveju aš sveikinu uh, kad e, mes e, bendradarbiaujame, kad keičiamas informacija regioninių vietos lygių vykdomas bendras darbas. Taip pat man e, e patinka, kad pavyzdžiui e, vystomos ir e, kitos iniciatyvos, pavyzdžiui, elektroninė, elektroninės vyriausybės, elektroninės valdysinos, todėl e, Europos piliečių iniciatyvos gali vykti Ponas Baštinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kaip ir ankstesnėse pastabose, pritarti e, šio, e, šio pranešimo pagrindiniai minčiai. Mes turėtume ir toliau tęsti darbą, remdamasi šią idėją. Būtent šioje srityje mes turime užtikrinti, kad įgyvendinimas bus pasiektas. Ir mes turime pagalvoti apie du lygmenis. Pirmas, tai yra įgyvenimo laikas, grafikas, tai kaip e, Europos komisija įgyvendins šią politiką ir kaip e, šita politika bus įgyvenima valstybėse narise. Pastarąjį kartą mes kalbėjome apie supaprastinimą, e, ponia Konstanca pateikė savo pranešimą. Tačiau įgyvendinimas šios politikos kai kuriuose valstybėse narėse, jeigu nebuvo mažesnis tai jisai buvo susijęs su tam tikromis problemomis arba sunkumais. Mes turime užtikrinti, kad e, supaprasnimas ir daugia pakopis valdymas būtų iš ankstinės sąlygos. Jeigu ne dabartiniai sąjungos politikai, tai bent jau uh, sąjungos politikai po 2013 metų. Tai yra, turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Ir aš labai sveikinu e, ponę Manesku su jos pranešimu ir aš manau, kad uh, manau, kad šitas pranešimas pridės prie mūsų komiteto puikaus darbo. E, Pone Manesku, gal norėtumėte reaguoti į pastabas? Ačiū, trumpai atsakysiu, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti tiems kolegams, kurie e, išaiškė paramą mano e, pranešimui. Padėkoti norėčiau už jų paramą. Aš tik norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva pirmiausia yra skirta užtikrinti tam, kad lėšos būtų geriau panaudotos. Kad, būtent, kad e, fondai priartėtų prie piliečių kuo arčiau. E, kad lėšos e, e, ir fondai patektų į vietos ir regiono lygmenį. Ir kai panas Tavakrakis pasakė, kiek įmanoma tie šeši principai, kuriuos jie išvardijo, turėtų, at, at, turėtų atspindėti 2020 metų strategiją. Aš atsiprašau, nepastebėjau, panas Olbrichtas taip pat norėjo pasisakyti. Ačiū. Aš tik norėjau pateikti kelias pastabas. Iš esmės aš manau, kad e, e, turinys nekelia jokio priekaštų šio pranešimo, tačiau kelios pastabos. Aš manau, kad e, mums reikėtų įrodyti, kad šitą koncepciją, būtent teritorinės sanglaudos, yra visiškai beprasme, be daugio pakopio valdymo. Tai yra logiška išvada, nes teritorinė sanglauda E, yra e, pusiausvėra tarp įvairių teritorijų, o pusiausvėra tarp įvairių teritorijų, tai vadinasi, tos teritorijos yra problematiškos, e, juose kažkas nefunkcionuoja. Tai reiškia, kad tai turėtų būti regionai, kažkas mažesnio negu regionai, makro regionai. Ir kad jie įsitrauktų į šitą teritorinę sąjungą, mums reikia daug, daugia pakopio valdymo. Ir, ir tam reikia bendradarbiavimo jūs matote, kad tai yra ne galima pasirinktis, bet tai yra būtina sąlyga. Kitas dalykas, e, ką aš norėčiau pasiūlyti, net jeigu iškyla tam tikrų kliūčių, mes galime pasakyti, kad remiantis subsidiarumo principu, e, ši sąnauda turėtų būti privaloma. Nes jeigu jūs paliksite e, šios politikos įgyvendinimą valstybių narių nuožiūrai, tada ši politika nebus įgyvendinta. Ji turi būti privaloma. Ir jokio kito pasirinkimo neturi būti valstybėms narėms. Ačiū. Dabar galime perėti prie kito pranešimo. Rodi Kratsa. Tai yra pranešimo projektas. Pakeitimų ter, pateikimo terminas 24 kovo 18 valanda. Taigi paprašysiu Radi Kratsa pristatyti dokumentą. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της... Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie ES regioninės politikos indėlį į kovą su finansų ir ekonomikos krize. Ypač atkreipiant dėmesį į antrąjį tikslą. Yra parengtas dokumentas, kuris išplatintas jums visiems ir jo pradžioje aš pabrėžiu, kokia svarbi yra sanglūdos politika. Stengiantis atgaivinti Europos Sąjungos ekonomiką. Ne tik todėl, kad šis metodas jau yra išbandytas ir pasiteisinęs, sanklaudos politika jau kurį laiką egzistuoja, bet ir todėl, kad jau kurį laiką matėme, kad pagal ją yra suteikiama daug ekonominių biudžetinių paramos priemonių. Dabar vis daugiau reikšmės yra skiriama struktūriniams fondams ir sanglaudos politikai ir sanglaudos fondams. Būtent dėl to, kad e, krizės, e, e, atsiradus kriziai, tie fondai yra panaudojami tam, kam jie iš pradžių buvo sukurti. Nereikia galvoti, kad per tuos fondus sugebėsime visą krizę uh, sutvarkyti ir jos padarinių atsikratyti. Iš esmės dabar turim galvoti apie mikroekonominį deficitą ir e, visus trūkumus egzistuojančius regionuose. Krizė tuos trūkumus tik išryškino. Manau, kad e, tai buvo vienas akivaizdžiausių krizės padarinių. Antrasis tikslas yra vienas svarbiausių sanglaudos politikos ramščių, kadangi jis yra susijęs su konkurencingumu ir užimtumu. Būtent apie tai kalbama mūsų iniciatyvinėme pranešime. Turime siekti aiškių rezultatų ir sustiprinti politikos poveikį, kad mes galėtume iš krizės išbristi kuo, išbristi kuo greičiau. Norėčiau prisiminti 2006 metus, kai antrasis tikslas buvo susijęs su regionų ekonominiu ir socialiniu atgaivinimu. Turiu galvoje regionus, kurie buvo labai nepalankiose sąlygose dėl struktūrinių priežasčių. Tuo metu buvo tuo metu 15,2 procentų europiečių gyveno antrojo tikslo regionuose, o dabar 2006 metais peržiūrėjus politiką, antrasis tikslas e, yra susijęs, sakyčiau, e, su didžiaja dalimi regionų ir didžiaja dalimi mūsų gyventojų. Jei neklystų, 16 procentų visų skaičių sudaro antrasis ramsis, taigi tai turi milžiniskos įtakos užimtumų ir darbo vietoms. Reikia pasakyti, kad maždaug 83 procentai antrojo tikslo lėšų yra skirta e, kompetencijos gerinimui ir inovacijų kūrimui. 40 procentų yra skirta geresnių darbo vietų sukūrimui. Labai didelė dalis yra skirta pirmajam tikslui. 40 gal procentų, nors skaičiai kartais atrodo aukštesni, kai yra vertinami konkrečių regionų specifiniai reikalavimai ir poreikiai. Antrasis tikslas pirmiausia yra e, orientuotas į užimtumą, inovacijas, e, tyrimus ir plėtrą, žmogiškojo kapitalo intensyvumą. E, visa tai yra susijęs su konkurencingumu. Prisimenant ankstesnę komisijos pranešimą, kuriame buvo kalbama apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, Ir prisimenant tai, kaip antrojo tikslo regionai buvo jame vertinami, tai pamatytume, kad prieš prasidedant kriziai e, labai gerai buvo dirbama e, moksliniuose tyrimuose ir plėtroje, švietime, mokėmėsi visą gyvenimą. Tačiau kita vertus buvo sričių, kuriuose rezultatai buvo kur kas prastesni. Reikia pažiūrėti į visos regijos bendrijos situaciją ir įvertinti skirtumus. Manau, kad reikėtų pakeisti regionų plėtros modelį ir galvoti apie investicijų pokyčius. Tada mes galėsime įvertinti, ar einam teisinga kryptimi, ar teisingai investuojame į kokybę, konkurencingumą ir panašiai. Dabar įsibėgėjus ekonominiai kriziai regionų silp silpnumas, silpnosios vietos išryškėjo. Regionų konvergencija dabar jau yra matuojama pagal skirtingų regionų konkurencingumą ir užimtumo lygį. Ir akivaizdu, kad dabar turime laukti komisijos prognozių, kad galėtume įvertinti darbo rinką. Aš žinau, kad padėtis ir toliau išliks sudėtinga, Mes ir toliau vertinsime neužimtumo, atsiprašau, nedarbo lygį. Gali būti, kad netgi iki 10,5 procentų nedarbas pasieks daugelį regionų. Todėl mums reikėtų pabrėžti aiškiau, kokiu pastangu turi būti imamasi antrojo tikslo regi e, programuose. Aš pranešime kalbu ir apie atskirus e, konkrečius sektorius ir bandau vertinti aiškius pasiektus rezultatus ir prognozę. Bandau m, mm, išsiaiškinti, kaip antrojo tikslo regionai ateityje plėtosis. Pagrindinis mūsų tikslas suprasti, kad e, biudžetinės ekonominės problemos e, trukdys regionų raidai, trukdys investicijoms į antrojo tikslo regionus Manau, kad tą galėtume pasakyti beveik apie visas valstybės narės. Mano nuomonė, egzistuoja kokybinių ir kiekybinių sunkumų, bandant išsiaiškinti ekonominės ir finansinės krizės e, tolimesnės perspektyvos padarinius. Be to reikėtų pagalvoti apie ekonominius ir socialinius rodiklius, kurie leistų stebėti įvykių raidą. Tie rodikliai turėtų leisti aiškiau suprasti situaciją, todėl Europos komisija turėtų pateikti e, ypatingą specialią ataskaitą apie antrojo tikslo regionuose krizės metu padarytą žalą. Mes jau matėme, kad yra e, parengta nemažai prognozių, todėl suprantame, kad reikia geriau koordinuoti visas egzistuojančias priemonės. Per pirmąjį šio dokumento pristatymą, aš jau sakiau, kad egzistuoja labai daug priemonių ir e, dokumentų, kurie leistų e, didinti konkurencingumą ir užimtumą. Tačiau e, geriau reikėtų koordinuoti veiklą, susidorojant ir su dabartinėmis aktualiausiamis problemomis, ir su tolimesnės ateities problemomis. Savo pranešime ypatingą dėmesį skiriu mažoms ir vidutinėms įmonėms, Jame parašyta, kad tos įmonės turi turėti visas finansinės e, priemonės, padedančias joms dirbti, jos turi aktyviau reikštis inovacijose. Kaip žinia, jos labai ženkliai nukentėjo, nes krizė m, mm, paveikė realiai ekonomiką, tai yra mažasis ir vidutinės įmonės. Yra nemažai atvejų, kai Um, tam tikros ekonomikos gaivinimo priemonės netitinka tikrųjų konkurencinės politikos tikslų. Todėl reikėtų ypatingą dėmesį skirti mažų ir vidutinių įmonių poreikiams. Tai nėra klausimas, kurį sugebėsime išspręsti greitai. Kitas svarbus momentas. Mūsų prognozės turi tapti uh, vidutinės trukmės planavimo sudėtinė dalimi, ypač kai kalbama apie e, strategiją Europą 2020 ir jos socialinės ir teritorinės sanglaudos dalį. Turime išsikerti tikslus, kurie būtų matomi kaip platesnės strategijos dalis. Kas kita yra klausimas susijęs su ultraperiferiniais regionais. Tvari plėtra, ekologiška plėtra, visą tai atveria e, galimybių vykdyti mūsų politiką aktyviau antrojo tikslo regionuose. Tuo pačiu metu daugiau reikšmės bus skiriama visoms priemonėms, e, kurios yra teikiamos bandant išbristi iš krizės. Turiu galvoje ir teisinės, teisėkūrinės priemonės ir kitokias priemonės, kurios leistų visiems regionams pasinaudoti supaprastinto e, pagalbos teikimo sistema. Paminiu ir investicijų klausimą. Valstybės narės dabar rengia nacionalinės ataskaitas. Žinome, kad ne visose valstybėse narėse buvo galima naudotis teikiamomis priemonėmis vienodomis sąlygomis. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse biurokratinė našta yra per daug didelė. Pavyzdžiui, šimtasprocentinis finansavimas e, buvo numatytas iš socialinio fondo kai, kurioms, e, kai kuriems projektams. Ir socialinis fondas yra viena iš sričių, kuri, kuri yra lankščiausia ir finansavimą dėl to buvo galima padidinti maksimaliai. Lankstumas yra vienas, vienas lasdos galas, bet kita vertus turim suprasti, kad suteikiamos lėšos turi būti įgyventinamas, panaudojamas nacionaliai. Intervencijos turi būti efektyvios Būtina pasirūpinti, kad fondai būtų gerai valdomi ir kad nebūtų bandoma sukčiauti. Politinė parama antrojo tikslo e, regionų stambiausiams projektams e, buvo teikiama, Europos komisija suvaidino konstruktyvų vaidmenį. Pa, prisiminkime 25 procentų finansavimą pagal Jaspers programą. Projektų yra daug, mes tik turime pagreitinti paraiškų teikimo procesą valstybėse narėse ir teikti paramą visiems kitiems pokyčiams susijusiems su reglamentų ir taisyklių įgyvendinimu. Čia reikia siekti daugiau lankstumo. Aš kalbėjusi su Europos investicijų banko pirmininku Ir baigdama noriu pasakyti, kad yra labai svarbu pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis ir stambiems projektams, e, nes tai leidžia užtikrinti mūsų konkurencingumą ir mažesniems projektams. Reikia užtikrinti, kad kai tik įmanoma, visos pagalbos, visos paramos priemonės turi būti prieinamos ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Be abejo, nes anglūdos politika yra labai svarbi. Krizė atskleidė vidaus rinkos e, trūkumus. Tai yra vienas iš krizės padarinių. Turime pasirūpinti, kad būtų sukurtos priemonės, kurios būtų įgyvendinamos koordinuotai. Be to reikia aiškiau suprasti, kaip galima veiksmingai panaudoti jau turimas priemonės. Komisija turės pateikti nacionalinio ataskaitų įvertinimą ir tada mes galėsime aiškiau suprasti bendrą situaciją. Ačiū, pradėsime diskusijas. Kolegos. Ačiū, ponė pirmininkės. Ponė pirmininkė. E, kolegos, kaip jau girdėjome, finansų ir ekonominė krizė turi poveikį visiems ES miestams valstybėms, o ne tik skurdesnėms valstybėms, kurios priklauso antrajam tikslui. E, todėl mūsų nuomonė, ponios Karasa pranešimas yra e, puikus įnašas pranešę problemą, nes jisai pabrėžia, kad e, nuo 2006 metų 22 milijardai eurų buvo investuota į skurstančius regionus ir buvo sukurta daugybė darbo vietų. Ir taip struktūrinių fondų lėšomis buvo pasiekti šie puikūs rezultatai. 104 e, tūkstančiai žmonių galėjo pasinaudoti e, šiomis lėšomis. Ir čia į, į struktūrinius fondų lėšas reikėtų atsižvelgti kovojant su krize. Mes, socialdemokratai, manome, kad kovojant su krize uh, pirmiausia turėtų būti atkreip, atkreipiamas dėmesys į darbuotojus. Mes privalome sukurti kiek e, įmanoma daugiau darbo vietų ir išsaugoti kuo daugiau darbo vietų. Bet to mes turime atkurti tas prarastas darbo vietas. Šitas klausimas turėtų labiau būti e, atspindėtas pranešime. Todėl 2020 metų Europos strategijoje e, kuri paminėta ketvirtame punkte, e, minimi tikslai jų nepakanka. Visa mažų vietinių įmonių plėtra, e, ekonomikos plėtra, žinoma, visą tai geri tikslai, tačiau mes norime e, papildyti šį punktą, kad turi būti kūriamos darbo vietos ir geresnės darbo vietos. Be to turi būti sukūriamas geresnės švietimo, lavinimos ir kvalifikacijos kelimo sąlygos ne tik tai jauniems žmonės, bet visiems. Be to reikėtų užtikrinti vienodą darbo užmokestį visiems, vyrams ir moteriams taip pat. Mes žinome, kad ekonominėje krizėje pirmiausia nukenčia e, moteris, nes jos pirmiausia praranda savo darbo vietą. Ir moteris pirmiausia todėl, kad jos yra e, laikomos e, visų pirma trumpalaikė darbo jėga ir kad jos, e, joms suteikiamas yra blogesnės darbo sąlygos. Mes e, turėtume remti e, geresnių ir daugiau darbo vietų kūrimo, bet to švietimo gerinimą. Dar kitas dvyliktas punktas ponios Krasa pranešimo yra problematiškas. Visų pirma, susijęs su JASVARS programa. Čia aš manyčiau turėtume palaukti E, ir pažiūrėti, e, kaip e, buvo panaudotos 25 procentais padidintos šių fondų lėšas ir kokie rezultatai jais pasiekti. Taigi mes turime pažiūrėti, kam turi būti skirtos lėšos administracijai arba projektams ir kaip ją panaudoti. Ir čia turėtume atsižvelgti į tai, kad Europos investicinių fondo lėšos e, turėtų būti padidintos keliais milijonais. Ir e, tai yra neatsakyti klausimai, kuriuos būtina atsakyti. Mes, e, socialdemokratai, manome, kad pranešimas iš esmės yra teisingas žingsnis, teisinga linkime. Sangaldos politika ateityje e, turėtų E, būti nukreipta į antro tikslo kraštus ir turi būti remiami tam e, tikri projektai. Šie tūkstančiai Europos piliečių mūsų mums tikingi. Ricardo Cortes. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ačiū poniai Kratsa už jos pranešimą. Kolegos, visi žinome, kad e, sanglaudos uh, politika nėra biudžeto paramos politika, tai tikra vystomoji politika ir jie turi gal, galimybę daryti įtakos tai, kaip lėšos yra panaudojamas regioninio lygio vietos lygių ir čia turėčiau akcentuoti smulkų vidutinį verslą kaip inovacijos e, centrus, e, vietos regioninė valdžia yra arti piliečių ir geriausiai gali išsiaiškinti piliečių poreikius, smulkaus vidutinio verslo poreikius, mokymo reikmes. Antro tikslo patirtis rodo, kad reikalinga tikra partnerystė su regionais, jeigu norime kurti iniciatyvą skirtas kovai su krize, siekiant užtikrinti ekonominę sanklaudą, daugiau darbo vietų e, kūrimą, ekonominį augimą. Ačiū pirmininkė turėčiau klausimą, gal galite pateikti informacijos apie terminus, nes manau, kad tai yra labai na, svarbu, tai leistų sudaryti gerą, e, gerą vaizdą e, ir struktūrinių e, fondų ir tų struktūrinių pakeitimų kuriuos turėtumėm įdėkti siekiant ekonomikos atsigavimo. Turime krizės kom komitetą. Parlamente nieko apie jį negirdžiu, gal čia mano kailė. Vieną dieną tas komitetas pateiks savo darbo rezultatą ir galbūt mes tada iš karto galėtumėm pateikti e, savo, e, savo pranešimą, iš karto galėtumėm įsijungti į diskusijas, nes šis pranešimas yra, yra svarbus, stiprus ir tikrai turėtų būti rimtai išklausytas. Kadangi komitete ne, nereikėtų apsiriboti, nereikėtų apsiriboti vien tik tai komitetu, šio, rengiant šį pranešimą turėtume matyti aukščiau. Ačiū, panė pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas iš Aldė frakcijos, aš norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjai už šį puikų pagrindą diskusijai. Čia tikrai aptarėme labai svarbi tema. Čia e, nurodyti E, labai svarbus punktai, mes e, pritarėme e, daugumai iš jų. Tačiau mūsų nuomonė yra vis dėlto kai, kai kurių punktų, dėl kurių galėtume ginčytis arba pateikti pakeitimus. Aš manau, kad krizės atveju mes turėtume šį tikslą iš naujo persvarstyti konkurencingumo klausimą. Nes, kaip jau buvo minėta, praraja tarp e, pirmo ir antro tikslo teritorijų sumažėjo. Bet e, e, antro tikslo teritorijos jos vystėsi prašiau. 2008-2009 metais po to, kai, buvo, kai įsivyravo krizė, stiprus regionai, pirmo tikslo regionai, uh, dabar pasižymi tuo, kad ten ekonomika praktiškai neauga ir ten netgi mažėja ekonomikos apimtis minus 12, minus 11 procentų. Ir e, e, socialinė sanglauda e, nereiškia, kad stipresni regionai tampa silpnesniais, o silpnesni stipresniais. Ne. Mūsų ES pagrindinis principas yra tas, kad mes turime skatinti visas teritorijas auginti ekonomiką. Mes norime išlyginti tos, tai yra kompensuoti tos nuostolius, kuriuos patyrė įvairius regionai dėl krizės. Ir aš e, aiškiai pasakyčiau už tai, kad mes e, sanglos politikos priemonės nukreiptume į augimo skatinimą, kad būtų kūriamos darbo vietos, e, mes turėtume ne į struktūros išlaikymą investuoti, bet į struktūros priderinimą, kad būtų kūriamas darbo vietos, naujos darbo vietos ir e, įvairios programos e, antro tikslo regionuose e, taiko įvairias e, strategijas. Ir mes kaip liberalai e, norėtume ypač atsižvelgti į technologijų perdavimą tarp įvairių regionų, kad būtų skatinamas e, moksliniai tyrimai, įmonės, kad būtų kuriami nauji produktai, kurie uh, užimtų savo vietą rinkoje ir kad būtų kuriamas darbo vietas per šios procesus. E, be to reiktų atsižvelgti ir aplinkosaugos perspektyvą, nes klimato apsauga ir aplinkos apsauga ir susijus technologijos vystimusi. Tinkamos technologijos kaip tik kitai ir apsaugo aplinką. Be to, aš norėčiau pakreipti tam tikrą kryptimį iš mūsų diskusijos e, e, ir užduoti tam tikrą naują temą. Šitas e, iš ankstinis finansavimas man nėra tinkamiausia priemonė. Man atrodo, kad turi, turi būti atskirta, atskirta tam tikros fondų kompetencijos, tai yra regioninės plėtros fondo ir kitų fondų finansavimo sritys. Aš manau, kad yra puikios sąlygos susitariusios bendrajam finansavimui, e, kad e, projekto dalyvis būtų užtikrintas ir žinotų, kad su lėšomis yra vykdomi tinkami tikslai. Mes e, tiesiog neturime vykdyti įvairių veiksmų. Reikia tam tikrų tikslingų veiksmų. Man atrodo, e, kad e, galima tiesiog bendrajame finansavime sumažinti e, nuosavą indėlį arba apriboti jį kažkaip laiko atžvilgiu, o padidinti ES indėlį. Čia e, būtent dabar vystama diskusija šio klausimu. Ir čia mes pateiksime pakeitimų šio klausimu. Very much, Ms. Deli, please. Ačiū, panedėlė. Ačiū pirmininkė, kolegos. Atsiprašau, užtrukau socialinio reikalų komitete, bet labai dėmiai perskaičiau pranešimą ir norėčiau iškelti porą trejatą klausimų. Visų pirma, manau, jog būtina, kad kai kalbame apie antrą tikslą, kad nepamirštumėm, koks, kaip svarbu saugoti aplinką ir kad e, galėjimas e, pasinaudoti Europos struktūriniais fondais turėtų būti e, apibrėžiamas kaip įmanoma labiau tvarumo kriterijais ir būtent tome kontekste turėtumėm pabrėžti, kokį vaidmenį tai vaidina siekiant antrojo tikslo. Komisija nustatė prioritetą sanglaudos. Sang politikoje, teritorinėje sanglaudos politikoje, urbanistinio aspekto ir kaip tik tai svarbu būtų tai paminėti šiame pranešime, kad reikėtų paminėti miestų svarbą, plėtojant regionus siekiant pusiausvyros tų regionų, kurie yra sunkiai padėti. Be to, e, reikėtų labiau įtraukti Europos strategiją 20-iesiams, nes atrodo, kad nepakankamai e, akcentuojami e, tvarus Europos ekonominio augimo kriterijai, kaip paminėta komunikate, turėtumėm atsijėti ekonominį augimą nuo išteklių panaudojimo, siekiant kurti ekonomiką, kuri, kurioje sukūriama mažiau CO2 emisijų, taip pat turėtumėm skatinti mūsų energetinių išteklių tiekimo efektyvumą. Viena iš septynių iniciatyvų yra skirta žaliajai ES strategijai 20-iesiams. Aš norėčiau, kad tekste būtų na, tai paminėta, kad mes siekiame vieno prioriteto, siekiant užtikrinti, kad soci, socialinės anglaudos politikos tikslų būtų pasiekta ir manytumėm, kad turėtumėm iš naujo apibriežti rodiklius, kurie leistų įvertinti krizės mastą bendrai paėmus naudojamės e, klas, klasikinėmis e, ekonominėmis priemonėmis, kaip BVP ir taip toliau, bet manau, kad yra, kad yra ir kitų priemonių augimui e, vertinti. Visi pripažįsta, kad Lisab Lisabonos, Lisabonoje buvo pernelyg susitelkta į konkurencingumą ir galbūt turėtume pasinaudoti galimybę sutikti ekonominės krizės, kad apibrieštumėm naują požiūrį, kad apibrieštumėm, ką turim galvoj, sakydami konkurencingumas e, Europos Sąjungoje. Žodis Europos komisijos atstovai. Ačiū pirmininkė. Komisija dėkoja parlamentui už susidomėjimą priemonių rengimų, priemonių skirtų kovai su krizės pasiekmi, pasiekmėmis ir regionų lygmenių ir vietos lygmenių. Išklausęs diskusijas norėčiau iškelti porą klausimų. Komisija numato galimybę parengti tyrimą kiekybinių ir uh, kokybinių um, aspektų krizės pasiekmių, um, tai siejasi su sanglaudos politika teritorijose. Taip pat pritartumėm na, pranešėjai, poniai Krats, ir iki vasaros komisija pateiks e, detalę ataskaitą kaip to, kaip gyvendinamas Europos ekonomikos atkūrimo planas, e, tai siejasi su regionais. Ir žinoma, tai siejasi su parlamento darbu 9 balandį. Ačiū, galbūt pranešėja norėtų atsakyti į kai kurios komentarus. Ačiū pirmininkė. Žinoma, norėčiau atsakyti. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už e, labai e, naudingas konstruktyves pastabas. Akivaizdu, kad visi tie dalykai svarbus mums visiems. Ir kalbame ne tik tai apie trumpalaikę struktūrinę dimenciją. Aš e, teiksiu ir savo pačios pakeitimus. Ir e, su, suprantu, aišku, kad uh, E, yra tam tikras e, pranešimo ilgio apribojimas, visko neįmanoma įtraukti, moter, moterų lyčių e, klausimas, tos dimensijos, žinoma, yra, yra nemažai rezoliucijų skirtų tiems klausimams. Dėl vietos regioninės valdžios, žinoma, tai svarbu. Tai buvo aptarta, kalbant apie anksčiau diskutuotą pranešimą, regioninė, regioninės vietos valdžios institucijos atsakingos už įgyvendinimą ir žinoma, mes, mes nepa, nepaleidžiame jų iš akių. Kitas svarbus dalykas - tai, kad būtų e, įtraukta miesto dimencija. Dideli miestai svarbus mūsų konkurencingumui, tai iš esmės yra bendrijos dirbtuvės. Tačiau kita vertus, jie turi ir socialinių problemų. Ir e, tvarios plėtros pastangos, niekiek nemažesnės yra kalbant apie finansavimą iš, iš anksto. Žinoma, atsakomybė už finansavimą yra bendra, tačiau užgyvename krizės laikus. Visos valstybės narės dirba sudėtingom sąlygom, yra ir finansinių sunkumų ir manau, kad yra argumentų už šimtaprocentinį finansavimą septyniose sritise. Žinoma, tai nega, nebūtinai turi būti privaloma, ne, ne visos valstybės narės šimtų procentų pasinaudojo Mes, žinome, džiaugsimės visą e, komisijos pagalbą. Labai svarbu, kad būtų atliktas vertinimas, kad žinotumėm, kaip e, naudojamos turimos priemonės. Ponai Vanisteroj norėčiau atsakyti, kad jei komisija mano, kaip iš pradžių planavome balandžiui, tačiau jau bendrai bendra nuomonė būtų, kad reikėtų palaukti ilgiau, kad e, tai pranešimas būtų geresnis dėl vykstančių poslinkių. Tai e, man tai būtų visai priimtina, ilgesnis e, laikotarpis būtų visai priimtinas, nes žinau, kad ir kiti komitetai turėtų prisidėti. Ačiū. Norėčiau sakyti vieną pastabą, nes man atrodo, buvo čia tam tikras nesusipratimas to, ką sakė panas Vanisterojus. Panas Vanisterojus sakė, kad neturėtumėm atidėlioti, mes turėtumėm parengti kažką tai tokio, kas prisidėtų prie diskusijų. Uh, krizių, e, krizės komitete ir kaip e, eilinė Europos parlamento narė galėčiau pasakyti, kad per e, nacionalinę delegaciją man pavyko pasiekti, kad pakaitinis narys būtų įtrauktas į krizės komitetą. Man patiko, pavyko visus įtikinti, kad ekonominė krizė jaučiama ne tik tai nacionaliniu, bet ir vietos regioniniu lygmeniu. Uh, ir sanglaudos politika per pastarosius porą metų prisidėjo prie kovos su krize arba prie ekonomikos atgaivinimo politikos įgyvenimo. Ir aš norėčiau parengti labai trumpą septynių puslapių pranešimą, kuriuo bus prisideda prie, pri, prisidėta prie pagrindinio pranešimo rengiamo krizės komitete pranešėja Varanž Bereš O mano e, nedidukas pranešimas konkrečiai ir bus e, skirtas anglaudos politikos e, įnašui į ekonomikos atgaivinimą. Ir manau, jei ponia Kratsa pabaigs savo pranešimą iki balandžio, tai labai puikiai prisidės prie diskusijų apie kovą su, su krize ir uh, apie ekonomikos politikos vaidmenį. Tam e, iš tiesų labai nedaug žinoma apie krizės pasiekmes e, vietos regioninių lygmenių, nes labai sunku palyginti statistikos duomenis ir e, duomenis, kuriais galėsim pasitikėti gausime labai vėliau, tik kad e, nacionalinių duomenų pakankamai yra apie ekonominę krizę, tačiau e, regionų asociacijos e, atlieka tyrimus ir tai pateikia mums šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kokį poveikį krizė padarė regioninių ir vietos lygmenio. Tokia papildoma informacija. O dabar, atsiprašau, pane Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την πρόταση. Πόνια Πυρμηνικέ, šitas pasiūlymas e, e, bendradarbiauti yra tinkamas. Ir taip pat šita strategija, kaip reaguoti į finansų krizės, jų taip pat yra tinkamas. Iš tikrųjų, šitas, e, šitos lėšos didiesiems projektams, tai aš paremčiau. Konkurencingumo mes negalime paskatinti, jeigu mes nesukursime geresnių sąlygų didesniems projektams skatinti. Toks yra iš esmės mūsų tikslas ir aš manau, kad e, šie dalykai reikšmingi šiuo metu. Valstybės narės turi prisimti paskolas, nes jos turi įvairias finansinės problemas ir labai svarbu, kad dideli projektai būtų vystomi ir kuriami. Ačiū kolegos kovo 24 dieną, 6 val. paskutinė data, kai mes galime pateikti pakeitimus. Mes turime 5 minutės, kad aptartume 10 darbo atvarkės punktą, kaip, kaip aš jau minėjau, čia mes sukeitėme iš 7 punktų. Kaip paprastai, čia yra darbo grupės e, dėl sangaldo politikos ateities e, pranešimas. Tai tokia jau E, tradicija, kad mes kviečiame kolegas iš e, Europos komisijos, iš e, regionų generalinio direktorato, kad jie pristatytų savo darbą dėl ateities struktūros, sąnaudos politikos ir jos vystimasi. Mes išklausysime poną Demikelis, kuris yra naujo komisaro Uh, direktorius pavaduotojas. Uh, taip pat kitas kolega, kuris uh, vykdo tyrimus dėl sanglos ateities politikos. Mes aptarėme daug klausimų dėl ateities sanglos politikos struktūros, kaip galima supaprastinti visą sistemą teritorinės sanglodos kaip e, įprasta, buvo ir neoficialus pasikeitimas informacija, diskusijos. Mes, e, kaip supratau, e, sustarėme dėl tokios procedūros, nes jeigu mes norime paveikti sanglaudos politiką, mes turime, mes kaip regi komitetas turime kažką pateikti, pasiūlyti. Ir čia E, mes turėtume pateikti neoficialų e, politikos dokumentą, kuriame būtų įtraukti keli, keli politikos elementai susiję su sanglos politikos ateitimi, kad e, darbo grupė galėtų priimti savo pasiūlymą ir galbūt galėtų jį pateikti Liepos mėnesį komisijai. Tai yra pagrindinės mm, sąlygos, pagrindiniai kriterijai ateities sąjungos politikos. Ir vėliau mes išsamiau diskutuotume dėl šitos e, sąjungos politikos, tačiau bet kokią atveju mes pradėtume nuo to, kad pateiktume pasiūlymą, ką mes tikimės e, Europos komisijai. Ir e, lapkričio mėnesį komisija pristatys savo sanglos ataskaitą Tai būtent e, ten bus e, pristatyta po 2007 metų vykdoma e, sanglos politika ir čia bus du dalykai daromi. Tai per susitikimus su komisija, su darbo grupė mes keisimės informaciją kad geriau suprastume vieni kitus ir išreikštume savo nuomonę. Ir kitas dalykas, mes pateiksime neoficialų dokumentą. Toliau mes E, tai tęsime darbą su darbo grupe ir e, teiksime e, jums pranešimus ir, ir komisijai, siekdami, kad pasiūlymai atsispindėtų mūsų, mūsų norai ir parlamento norai. Tai tiek tos informacijos. Aš nežinau, ar kas nors norėtų ko nors paklausti ar pateikti pastabų. Matau, kad nieko nėra. E, rytoj atsineškite savo balsavimo korteles, nes mes balsuosime labai daug. E, Evgenijos Kirilovo, Olbrichto e, pranešimai bus pristatomi. Dabar koordinatorių uždaras posėdis ir pusę valandos norėčiau paprašyti pasilikti koordinatorių. Ačiū, pasimatysime rytoj. No, esto, no sé si lo ha dicho Adrede o es que, que da igual, no pasa nada porque lo haremos.